Good day. Good day. Good morning, everybody. Good day. We're getting started. Labas rytas visiems. We have as first point in the follow-up. Pirmasis šiandieninės darbo atvarkės punktas, numeris 12, organizuotas nusikalstamumas Europos Sąjungoje. Prieš tai dar norėčiau paskelbti, kad jūs patvirtintumėte koordinatorių posėdžio siūlymą, ponės Argantini, paskelbti pranešėją dėl prieigos prie dokumentų 90 metais. Ankstesnė pranešėja Heidi Hautala išėjo iš parlamento ir dabar dirbs ministre naujoje Suomijos vyriausybėje, jeigu niekas neprieštarauja. Niekas neprieštarauja šiam pasiūlymui, tokį pasiūlymui, kuris buvo išsakytas koordinatorių posėdėje, mes tuomet laikome jį patvirtintų, pername prie 12 darbo atvarkės punkto, organizuotas nusikalstamumas, mūsų pranešėja yra Sonija Alfano. Šiandieną diskusijose bandysime aptarti pakeitimus Lybė komiteto koordinatoriai nusprendė balsuoti dėl savo iniciatyvą parengto pranešimo šiuo klausimu. Žiemą taip pat buvo surinkta nemažai klausimų Europos parlamente šią temą. Balandžio 12 vyko posėdis ir pranešėja pirmą kartą pristatė savo pranešimą. Tuomet komiteto nariai išklausė ekspertų nuomonės. Kaip žinote, yra nemažai pakeitimų, kuriuos reiks šiandien aptarti ir perėti prie tolesnių procedūrų Bet pirmiausia, išklausysime pranešėjos ponios Alfano, prašau. Sì, grazie Presidente. Come ha già detto lei, la, la relazione... Ačiū. Jūs jau sakėte, kad šis pranešimas jau buvo pristatytas, todėl nenoriu e, labai gilintis į atskiras smulkmenas. Taigi, organizuotas nusikalstamumas Europos Sąjungoje e, tema, kurią mes pirmą kartą labai konkrečiai padirbėsime. Dėl to labai svarbu suvokti, kad mes e, turime suvokti savo atsakomybę. Mes žinome, kad ši tema visuomet buvo vertinama kaip labai itališka tema ir dėl to Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kitiems parlamento nariams, kurie pateikė savo pakeitimų pasiūlymus. Norėčiau jums visiems padėkoti, kadangi toks nuseklus darbas mums padėjo išvengti pernelyg itališkai įvertinti šį darbą, kadangi mes matėme, jog šiame kontekste egzistuoja ne vien tik tai grinai itališko pobūdžio klausimai. 143 pakeitimų pasiūlymai buvo pateikti ir taip pat 100 pakeitimų, e, kurie, kurie papildo tuos pakeitimus ir iš, viso, e, e, iš jų mes atrinkome 90. Kai kuriuos pakeitimus mes apibendrinome, sujungėme 134 e, kompromisiniai pakeitimai. E, posėdžiuose, susitikimuose su šešėliniais pranešėjais, ypač praėjusį ketvirtadienį, mums pavyko viską apibendrinti, visus pakeitimus ir Būtų puiku, jeigu būtent tuos pakeitimus mes apsvarstytumėme. Ir dar kartą norėčiau padėkoti savo kolegoms, šešėliniams pranešėjams, visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Taip pat sekretariatui, mano asistentams, taip pat Aldė sekretariato darbuotojams. Norėčiau paminėti kai kuriuos aspektus, kuriuos minėjo ir ekspertai. Jūs jau minėjote balandžio 12 vykusi viešą klausimą, tačiau balandžio 29-30 dienomis taip pat vyko klausimas, kurį organizavo Alde frakcija. Ir mes išgirdome rekomendacijų iš apie 50 e, teisininkų iš įvairiausių valstybių narių, kalbėjome apie mafiją ne tik Italijoje, bet ir Rusijoje, Japonijoje, Kinijoje. Taip pat konstatavome, kad ir Balkanuose mafijos struktūros tampa vis ryškesnės ir aktyvesnės. Taigi šią temą mes e, tikrai labai daug įvairių pusių e, e, išklausėme, tačiau būtent parlamentas viduje ne, ne, nesvarstė šio klausimo iki šiol, dėl to mes nusprendėme imtis darbų šią temą. Ir pateiktos um, analizės, ataskaitos, išvados mums padėjo pasiekti gerų rezultatų. Um, teisininkai, policijos pareigūnai, Interpolo, Europolo atstovai visi prisidėjo prie šio proceso ir norėčiau padėkoti ir pininkavusiai e, valstybei, kuri labai svarbu indėlį įnešė į šį darbą. Taip pat noriu padėkoti ir Europos komisijai, kadangi jos iniciatyva buvo išreikšti, atskleisti kiti aspektai, kurie, kurie dar labiau išplečia šią temą. E, Teisės saugos institucijos e, reikalauja iš mūsų darbo tam tikro e, solidumo. Ir dėl to galime tikėtis, kad galiausiai patvirtinsime priemonės, kuriomis 27 valstybėse narėse galėsime imtis vieningų veiksmų. Taigi, kas gyvyko? Trumpai apibūdinsiu situaciją. Italijoje buvo uh, e, aš 18, atsiprašau, 8 asmenys buvo nuteisti bausmė iki gyvos galvos, įkalinimu iki gyvos galvos po, to, po e, žudinių Duisburgė ir bendradarbiaujant su Ita, tarp Italijos ir Vokietijos pareigūnų. E, buvo pasiekta tikrai gerų rezultatų, būtent dėl to buvo, turėjome galimybę sužino, sužinoti, kad buvo nuteisti tie asmenys ir yra paklotas pamatas ir tolesniam bendradarbiavimui šioje srityje. Ir galime teisėtai sakyti, kad mes įnešėme tikrai labai svarbų indėlį į visą šį darbą. Aš manau, kad daugiau net nebuvo galima tikėtis. Mes pateis, pranokome visus lūkesčius, e, puikiai bendradarbiavome tarpusavyje, mūsų pranešėjai, visi parlamento nariai labai gerai tarpusavyje bendradarbiavo ir tikrai pasiekėme gerų rezultatų. Todėl manau, kad galiausiai šis darbas susilauks tikrai kon, ko, labai konstruktyvaus rezultato ir mes plenarnėje sesijoje galėsime balsuoti ir patvirtinti mano, mano pranešimą. Dėkui. Europos komisijos atstovų yra, jeigu norite pasisakyti, galite. Nebūtina kalbėti, bet jeigu jaučiate, kad galite ką nors pasakyti, tai prašom. Paskui suteiksiu žodį kitiems nariams. Dėkuoju, norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėliams pranešėjams, visiems, kas prisidėjo rengiant pranešimą. Jis atitinka mūsų tikslus, prioritetus numatytus Stokholmo programoje. Taip pat e, mūsų strategija dėl kovos su nusik organizuoto nusikalstamų. Dėl šių priežasčių aš labai sveikinu šį pranešimą ir dėkoju dar kartą. Dabar išklausykime narių. Gerbiamas Tiekolino. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjai už visas pastangas. E, už tai, kad bandoma tekstą supaprastinti, padaryti aiškesnį. E, pateikiau pakeitimų. Noriu padėkoti sekretariatui ir šešėliams panešėjams už darbą. E, Mes pirmą kartą kalbama, kalbame apie organizuotą nusikalstamumą būtent tokiu būdu. E, galėjo daugiau narių ateiti. Gaila, kad jie nepasirodė. Strasbūrė praeitą savaitę vyko labai svarbus susitikimas, kuriuo metu žiūrėjome į teismų bendradarbiavimą, e, tarptautinį tarptautinėje, tarptautinėme Europos kontekste. Mm, kalbėjome apie priemonės, kurios palengvintų turto konfiskavimą, kurios leistų lengviau susekti finansinę tam tikrą veiklą, kad būtų lengviau kovoti su pinigų plovimu. Ir taip pat kalbėjome apie e, narkotikų kontrabandą ir priemonės prieš mafiją. Ir kaip žinome, mafija atsirado Italijoje, tačiau organizuotas nusikalstamumas išplitęs yra daug plačiau, egzistuoja Europos tarybos tam tikri dokumentai dėl bausmių taikymo mafijos nariams. Dabar jau uh, atsiranda pasitikėjimas tarp valstybių narių. Šis bendradavimas šioje srityje yra sudėtingas. Dirbame su įvairiomis šalimis, kovodami su priekyba narkotikais ir žmonėmis. Ne tik tai Reikia suderinti teisės aktus, taip pat reikia užtikrinti, kad būtų e, nusikaltimai kategorizuojami vienodai ir kad būtų aiškiai apibriešta, kada nusikaltimas yra susijęs su organizuotų nusikalstamumu. Mes kalbame kol kas apie pakeitimus dar ir tikiuosi, kad pasieksime visiems tinkantį kompromisą. Taip pat reikia kompromiso galbūt dėl viešųjų pirkimų ir dėl griežto režimo kalėjimų. Tai nereiškia, kad kalėjimuose galima kankinti žmonės. Paprasčiausiai reikia numatyti sąlygas teisingumui įvykdyti. Jeigu įrodyta, kad kažkas E, dalyvavo mafijos veikloje, tai reikia imtis prieš tokius žmonės labai griežtų priemonių. Ir reikalavimas naudoti turtą socialiniais tikslais yra labai svarbus. Tai neturėtų būti naudojama tik Italijoje, bet ir kitur. O dėl viešojo sektoriaus ir nurodo jį egzistuoja valstybės tarnautojų nusikaltimų kategorija. E, ir kai kurie iš jų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu iš tų žmonių, tai reikia labai, į šią problemą reikia labai įsigilinti ir imtis griežtų priemonių. Aš Tikiuosi, kad pranešėjos parengti pasiūlymai gali būti įgyvendinti. Italijos teisėjai aktai jau yra labai ištobulinti šioje srityje. Yra priimtos tam tikros nuostatos ir reikia galbūt sekti Italijos pavyzdžių, nes tikrai priemonės yra labai geros. Aš tikiuosi, kad mūsų darbo rezultatai atitiks visų lūkesčius. Ačiū, ponė Posolino. Dėkui, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai. Sonijos Alfano darbas truko ilgai, darbas yra sudėtingas. Visuomet kyla pavojus kad bus e, daugiausia, per daug galbūt dėmesio skiriama Italijos patirčiai. Aišku, Italijos patirtis turi išlikti mūsų dėmesio, turi būti mūsų dėmesio objektų, kadangi ši šalis kenčia nuo e, mūsų aptariamų problemų jau labai seniai Italija turi priimti veiksmingas priemonės, spręsdama savo problemas. Tačiau nereikėtų galvoti vien apie mafiją, nes tai yra tik vienas organizuoto nusikalstamumo elementas. Yra ir kitų sričių, kuriuoms reikia dėmesio. Per pastarosius metus matėme, kad mafija yra Italijos pietų problema, tačiau kol kas nebegalime kalbėti tik tai apie tą teritoriją. E, jeigu pažįsime e, pono Kirchhoffo 134 pakeitimą, jisai nėra italas, bet jisai kalba apie mafiją e, kitose nusikaltimų rūšys ar srityse, organizuotų nusikaltimų. Šiandieną siejame organizuotą nusikalstamą su mafija, tačiau tai nėra tik pietų Italijos problema, tai yra Europos ir pasaulio viso problema, nes nuo pat pradžių mafija suvokė globalizacijos svarbą ir ji tapo globali anksčiau negu kitos sritis ir reikia mums deramų priemonių spręsti tokią sudėtingą situacija. Italijoje kai kurios priemonės jau iš dalies įgyvendintos, nes kova prieš mm, šį nusikals, nusikaltimus, nusikaltimus jau trunka seniai. E, pateikti pakeitimai mano, kurie pagerins tekstą ir šiaip manau, kad dokumentas yra labai geras ir kad e, visi galės juo pasidžiaugti. Ačiū, ponas Kročeta. Io vorrei associarmi alle valutazioni che sono state fatte. Kągi, aš norėčiau pritarti pranešėjos ir Borselino, Jokolino darytoms padėtiems vertinimams. Aš esu šešėlinis pranešėjas. Pone Jekolino, manau, kad kompromisinis tekstas yra labai geras. Pranešėjos darbas buvo labai kokybiškas, tačiau kitų kolegų indėlis irgi buvo labai vertingas. Ir ankstesniuose posėdžiuose buvo išsakyta įvairių minčių. Ir yra tam tikrų nusistatymų iš ankstinių dėl šios temos, bet aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad, kad kai JAV paprašė banko duomenų atliekant e, tyrimus dėl terorizmo, mūsų tai e, nešokiravo ir nešokiravo, kai ir Ispanija ėmėsi griežtų veiksmų. Visa tai tapo europiniu modeliu ir mes tikrai nemanėme, kad tai yra pagrindinių teisų pažeidimai, kai duomenys buvo perduoti su tikslu užkardyti terorizmo veiksmus. Ir daugelįje daugelį pasaulio vietų mes e, mafiją įsivaizduojame, kaip ją matėme kino filme Krikštatėvis, tokie garbingi žmonės, kurie gerbė savo šeimas, buvo sukurta tam tikra folkloriška, folkloriškas vertinimas mafijos atstovų, uh, remiantis Sicilijos gražiais peizažais ir atitinkama muzika. Bet dabar kaip yra, tai yra kokaino priekeiviai, organizuoti nusikaltėliai, kurie priekiauja ginklais. Ir visa tai vėlgi yra susiję ir su tarptautiniu terorizmu. žinoma, vyksta priekyba kokainu, ginklais ir žmonėmis. Dažnai moterimis, vaikais, kurie atvežami į Europą, paverčiami prostitutais, prostitutėmis. kaip narkotikai iš Kolumbijos patenka į Belgiją, Amsterdamą. Štai užduokime savo tokį klausimą. Ar visa tai vyksta dėl to, kad Kolumbijos mafija tame procese dalyvauja, ar yra kažkokios tai sukarintos grupuotės? Tai tikrai nėra vien tik tai Italijos klausimas, yra sukarintos ginkluotos mafijos grupuotės kurios netgi sugeba įsiskverbti į parlamentus įvairiose valstybėse. Taigi situacija yra labai sudėtinga ir praeitų metų vasario mėnesį JAF atliko operaciją, kurios metu buvo sulaikyta 180 mafijozių. Nieko panašaus Europoje niekuomet nėra nutikę. Taigi kokia čia būtų pagrindinė teorija. Sicilijos pabėgėlis iš Agridžento grupuotė Sicilijoje, gyvenantis 50 km nuo mano namų, vakar buvo areštuotas, sulaikytas. Belgijos valdžios institucijos suprato, kad kad teks ir mane galiausiai apsaugoti, ginti, nes aš susilaukiu grasinimų iš mafijos. Ar yra normalu, kad Europoje piliečių, kurie gyvena Niderlanduose, Vokietijoje, yra manančiųjų, kad, kad čia problema nėra tokia aktuali, tačiau ar galime leisti Europos, kad Europos piliečiai, kurie e, dirbo informatoriais, kurie buvo liudytojais, ar galime leisti tiem žmonėms gyventi be jokios apsaugos, Yra mafija Vokietijoje, Belgijoje, Niderlanduose. Ir aš suprantu, kad visi didžiuojasi savo valstybėmis ir gali sakyti, man nepatinka italai, bet aišku, tų visų valstybių istorijos yra skirtingos, bet gal reiktų čia įtraukti ir solidarumo mechanizmą, jeigu asmuo yra mafiozas, tuomet nesvarbu, kuris važiuotų ir Berliną, ir Briuselį, vis tiek jis bus mafijozas. Aš norėčiau taip pat pakalbėti ir, ir apie ekonominę mafiją, neteisėtą šešėlinę ekonomiką ir teisėtą legali ekonomiką. Norėčiau tuos dalykus įvertinti. Pavyzdžiui, toksiškos atliekos iš Vokietijos galiausiai atkeliauja mafijos keliais į kitas vietas, tai yra degenerizu. Taigi tai iš tiesų yra išsiplėtęs tinklas, ne vien tik tai aktualus Italija, yra Balkanų mafija, Rusijos mafija. Na ir mes turime suprasti štai ką. Organizuotų nusik... Nu, nusikaltelių modelis, nesvarbu, kur tie nusikalteliai veiktų, Koza Nostra, pavyzdžiui, modelis nėra vien tik tai, ne vien tik tai dirba priekybos narkotikais, ginklais srityje nelegaliai gaunami pinigai yra inkorporuojami į teisėtą ekonomiką. Ir tokiu būdu sukūrėmi ryšiai tarp neteisėtos nusikalstamos veiklos ir oficialios šalies ekonomikos. Ar tai vyksta valstybėse, kur yra realių organizuoto nusikalstamumo problemų. Ne, pinigai yra investuojami į turtingas valstybės ir gaunama puikiai graža. Taigi Italijoje matome, kad e, mafija Neapolyje, Palerme reketuoja ir investuoja į Veneciją, į kitas valstybės, Rumuniją, Vengriją, Rytų Europos šalis. Taigi aš manau, kad tai galėtų mums būti atspirties taškas. Jeigu mes manome, kad tai yra revo, revoliucingas kažkoks tai žingsnis pakeiš, pakeiš, pakeisintis Europos istoriją, norėčiau tik pasakyti, kad tikrai mes nepakankamai įvertiname šio reiškinio mastus ir jų poveikiai legaliai ekonomikai. Matome, kad mafija yra pripažįstama kaip problema. Dar vienas dalykas - sugriežtinti režimai. Atsiprašau, sugriežtinti kalėjimai. Aš buvau mokytojas, savanoris, kuris padėdavau ir padėdavau sudėtingiams jauniems žmonėms. Tokiems, kurie. Prisimenu vieną vaikiną, kuris 18 metų pateko į mafiją. Ir jisai sakė, kad iš tiesų kalėjime faktiškai nelieka jokios vilties, nėra jokio, jokių reabilitavimo programų. Ir jeigu jisai, jeigu bandai pasitraukti iš tos organizacijos mafijozų, tiesiog tau grėsia nužudimas. Tas pats pasakytina apie informatorius. Jie irgi turi būti reabilituojami ir kažkaip sugražinami į visuomenę. Nėra, čia nėra vien tik tai sugriežtintų kalėjimų ir bausmių iki gyvos galvos klausimas reikalinga ir rehabilitacija. Dabar dėl viešųjų konkursų. Jokinga, kad e, mafijos organizacijos negali gauti, laimėti konkurso Neapolyje dėl to, kad tai draudžia įstatymai. Tačiau Berlyne, Londone tokį konkursą jie laisvai gali laimėti. Ačiū. Capiamo che questo è un argomento estremamente sensibile per tutti noi, ma in modo particolare. Dėkoju. Tai yra tikrai labai mums visiems jautri tema, e, ypač kai kuriems kolegoms iš Italijos ir aš visiškai suprantu jūsų susijaudinimą. Tačiau nepaisant to mes turime laikytis laiko. Ponas Alprecht. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą ir pasakyti, kad organizuotas nusikalstamumas ir kova su juo yra tikrai labai svarbi, prioritetinė mūsų veiklos rytis ir manau, kad tema, šiai temai turime skirti dar daugiau dėmesio ir e, aišk, aiškiai apibriežti prioritetus ir ką kolega sakė apie ekonominį nusikalstamumą, aš visiškai pritariu jo nuomoniai. Mes turime ir šioje srityje daugiau e, e, veiksmų demonstruoti. Taip pat reikia galvoti apie tai, ar mes, ar mes čia, ar šis pranešimas turėtų būti susijęs su nusikalstum, organizuotu nusikalstamumu ar su organizuota mafija. Reikėtų daryti tokį skirtumą. Jeigu mes kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, tuomet turime. E, viską apibriežti taip, kaip, tai, kaip yra priimta e, teisėsaugos praktikoje, kad visiems viskas būtų aišku. Ir aš manyčiau, kad pavyzdžiui būtų galima sukurti pakomitetį skirtą e, tokiems klausimams svarstyti. Aš nežinau, ar ši idėja susilauks pritarimo, tačiau aš manyčiau, kad tai būtų visai neblogas pasiūlymas Ir aišku, jo efektyvumas priklausys nuo to, kaip vyktų tokio pakomitečio darbas. Bet ko gero, pirmiausia, reikėtų įvertinti e, pamatų sprendimo apie organizuotą nusikalstamumą, išvadas ir tada e, galbūt tikrai nuspręsti, ar nevertėtų įkurti tokio pakomitečio. Ir mes žalieji tikrai pritartumėme tokio pakomitečio įkūrimui. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, kad buvo įtraukti kai kurie kompromisiniai pakeitimai. Pavyzdžiui, dėl ketvirtojo punkto mano pakeitimas, taip pat dėl pamatinio sprendimo, dėl organizuoto nusikalstamumo, septintasis punktas, taip pat dėl Europos prokuratūros, penkioliktas punktas. Aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbus punktai. Tačiau yra ir tam tikrų kritikuotinų momentų šiame pranešime, kuriuos reikėtų išsiaiškinti prieš balsuojant. Ypač tai pasakytina apie tokias priemonės, kaip, pažiūrėjau, Europos e, tyrimų e, potvarkis arba orderis. E, žinau, kad čia yra kurie kolegos, kurie dirba šiuo klausimu ir išreiškia tam tikrą kritiką. Pavyzdžiui, dėl 9C punkto, kur suformuoluota, kad tokia, toks orderis yra mūsų remiamas, mes jam pritarėme, tačiau aš visiškai su tuo nesutinku. Ir būtent šitą momentą mums būtina išsiaiškinti. Kitas svarbus punktas yra susijęs su Europos arešto orderiu. Europoje yra dažnai reiškiama kritika dėl tos e, e, priemonės įgyvendinimo. Pavyzdžiui, 18a paragraf, e, paragrafas, jame kalbama apie papildomas priemonės, kurias reikėtų, į, atsiprašau, papildom, e, papildomas išimtis, kurias reikėtų panaikinti. Tačiau Europos parlamentas reikalauja nustatyti tokias išimtis ir mes turime laikytis tokio nuseklaus požiūrio ir toliau. Juk mes kalbame mes nenorime e, organizuotų nusikalstamumu kovoti su papildomomis priemonėmis, tiesiog norime naudotis tomis priemonėmis, kurios jau egzistuoja, tik tai jos turėtų būti e, taikomas kiek įmanoma efektyviau. Yra dar keletas aspektų, dėl kurių dar reikėtų padiskutuoti, pavyzdžiui, antrajame punkte sąsąją tarp e, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo. E, Aš manau, kad neturėtume daryti klaidos visą tai niveliuodami, lygiai taip pat neturėtume daryti klaidos e, bet kokias organizuoto nusikalstamumo formas e, vertindami vienodai. Visą tai reikia skirti. Tačiau vis dėlto vis tiek galiu pasakyti, kad šis pranešimas yra tikrai puikus gerų diskusijų pagrindas, tačiau mums dar reikia laiko e, plačiau padiskutuoti, kad galėtume priimti tikrai gerą tekstą. Priešingo atveju susidursime su problemomis kitų panašių e, pranešimų atveju, o šito mums Europos parlamente tikrai nereikia. Ačiū, ponas Kirkop. Um, uh, Atsiprašau, pirmininkė, kad pavėlavau. Du dalykus norėčiau pasakyti. Pirmiausia, štai ką. Man atrodo, kad Mes esame įpratę vytis naujas direktyvas, naujus požiūrius, kai tuo tarpu tokie dalykai jau egzistuoja, jau egzistuoja struktūros, kurios puikiai gali leisti atsižvelgti į aplinkybės, jeigu numatys, numatytumėme tinkamą kontrolę tose struktūrose. Na ir dabar turime pagrindų sprendimą, 2008 metais patvirtintą sprendimą dėl organizuoto nusikalstamumo. Ir norėčiau sužinoti, ar tikrai negalime to pagrindų sprendimo tinkamai įgyvendinti. Šioje srityje kitas klausimas. Nuolatos, kai kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, bijau, kad kai kurie šio komiteto nariai labai siaurai vertina situaciją jie yra linkę teikti savo nacionalinius pavyzdžius. Ankstesnėme posėdėje, kai aptarėme šį klausimą, aš pasakiau, kad tikrai negalime savo leisti, negalime leisti šiame komitete, nesvarbu, kokie rimti bus šie klausimai ir nusikaltimai ir kokia tai bus valstybė, ar Italija, ar Junktinė karalystė, ar Niderlandai, ar dar kažkas. Negalime savo leisti ieškoti sprendimų konkrečioms problemoms vienoje valstybėje. Juk čia kalbame, ir komitetas puikiai tą sugeba, apie organizuotą nusikalstamumą, kuris tikrai nepripažįsta nacionalinių sienų. Kalbame apie nusikalstamumą, kai nėra jokios diskriminacijos. Nesirenkama tarp vaikų ar narkotikų, ar nusikalstamos veikos ekonomikos srityje ir panašiai. Tiesiog aš bandau pasakyti, kad mes privalome plačiau vertinti situaciją, turime aiškiai pasakyti, kad tikrai ne, neįsitrauksime į labai specifinius pavyzdžius, turime laikytis bendros pozicijos. Taigi, jeigu kuriame naujas institucijas, tos institucijos turi būti plačios plačiai vertinti situaciją ir aiškiai parodyti, kad e, naudojantis e, dabartiniu pagrindų sprendimu ar kitomis egzistuojančiamis struktūromis prieš kuriant naujas priemonės, kad būtent jos gali jomis pasinaudoti. Ir mano frakcija būtent laikosi štai tokios pozicijos. Now, torniamo alla signora Alfano per concludere la discussione. Signora Alfano. Dabar poniai Alfano suteiksime pabaigos žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsižvelgti į visas pastabas, kurios buvo išreikštos. Pirmiausia, kolega Jakolino. Jis citavo pakeitimo pasiūlymą apie viešuosius pirkimus. Esu gana tikra, kad mes tekstą ir toliau tobulinsime ir pasieksime dar geresnių kompromisų. Tačiau noriu pabrėžti, kad tai, kas yra parašyta pakeitimuose, mm, neprieštarauja 2004 direktyvos nuostatoms. Dar kartą ją perskaičiau ir aiškiai matau, jog ten yra kalbama apie asmenys, kurie buvo nuteisti ir atitinkamai tokiems asmenims nebeleidžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tačiau ši direktyva valstybėse narėse įgyvendinama labai skirtingai, skirtingos valstybės narės ją interpretuoja labai nevienodai, kai, kai, kai kas yra ignoruojama. Uh, Ir galbūt po penkių, dešimties metų matysime, kad šios direktyvos potencialas nebuvo išnaudotas. 2004 taisiais buvo kalbama apie vienus dalykus, o šiandieną svarbus jau yra kiti dalykai. Tai yra uh, E, stengiamas įderinti naujasias nuostatas su 2004 direktyvos nuostatomis. Taigi mes turime daryti didesnį spaudimą ir e, rekomendacijos pateiktos kai kuriuose pakeitimo pasiūlymuose yra e, tarsi sutvirtinamos kokobių ataskaita skirta šiam klausimui. Aš manau, kad mes einame tikrai teisingų kelių ir e, su kolega Jakolino dirbsime šią linkmę ir toliau ir manau, kad pasieksime gerų rezultatų. O kas dėl 41b punkto įkalinimo sąlygų. Manau, kad tolimesnis darbas, apie kurį kalbėjo ponas Kirkhop, turėtų būti susijęs su nusikalst, organizuotu nusikalstamumu visose valstybėse narėse. O 133 punktas yra ypatingai svarbus, kadangi čia kalbama ne tik apie mafiją, bet ir kitas tarptautinės nusikalstamas grupuotės. O kolegai Albrechtui norėčiau pasakyti, kad šiais metais dažnai lankiausi Italijos įkalinimo įstaigose ir mačiau, kokios ten yra įkalinimo sąlygos. Ir jos tikrai nepanašios į jokį kankinimą. Galbūt yra kalėjimų, kuriuose mm, kankinimo praktika yra įprastas dalykas Yra daugybė kalėjimų, kuriuo, e, kuriuose, kurie yra, e, kuriuose įkalintų asmenų yra gerokai per daug. Mes turime, pažiūrėjau, kalėjimų, kuriuose turėtų vietos numatyta 40 tūkstančių asmenų, o juose yra 70 tūkstančių. Tačiau dauguma kalėjimų tikrai užtikrina geras e, sąlygas, gyvenimo sąlygas, ten yra netgi um, televizoriai ir uh, Mm, vedinimo įrangą ir panašiai. O įkalinti asmenys neretai turi galimybių iš savo įkalinimo įstaigų susisiekti su nusikalstamų grupuočių atstovais. Man daugiau rūpeščio kelia tie kaliniai, kurie yra įkalinti nestandartiniuose kalėjimuose, pavyzdžiui, jauni nusikaltėliai, nepilnamečiai, kurie dažnai net nelabai ir žino, už ką jie kali, kadangi, pavyzdžiui, jiems nebuvo užtikrintas vertimas ar panašiai. Ir jie sėdi labai e, sudėtingomis sąlygomis, kali labai sudėtingomis sąlygomis jų yra E, daug, tie kalėjimai yra perpildyti. Tačiau dauguma kalėjimų yra tikrai gana konfortiški. Šiau sakiau, kad ten yra numatytos visos, e, visas įmanomas komfortas daugelį Europo, atsiprašau, daugelį Italijos biurų E, pavyzdžiui, nėra vaidinimo įrangos. Pavyzdžiui, Palermo teisės saugos institucijose nėra, nėra, nėra, pastatai nėra vaidinami. Dėl liudininkų apsaugos Šiame pranešime mes taip pat norėjome susitelkti į liudininkų apsaugą ir e, liudininkų šeimos e, narių apsaugą ir jų teisės. Tačiau kalbėti turime būtent apie liudininkų apsaugą, o ne tų asmenų, kurie e, buvo, e, kurie netliko tos liudininkų funkcijos teismo procesų metu. Aš džiaugiuosi, kad ir žalieji, ir A, IRC šiek tiek pakeitė savo poziciją šio klausimu. Ir norėčiau jūs užtikrinti, kad mes neketiname įvedinėti kažkokių papildomų priemonių ar papildomų institucijų. Kolega Kirkhop sakė, kad tai jų, jų tikrai dabar užtenka ir jos visos analizuoja labai skirtingus šio reiškinio aspektus. Eurojustas ir Europolas dėja tarpusavyje nepakankamai glaudžiai bendradarbiauja, daž, jų atstovai dažnai atvyksta pas mus ir man susidaro įspūdis, kad jie dirba kas savo, kad bendradarbiavimo beveik nėra. Ir dėl to tenka tik apgailestauti. Dar balandžio mėnesį Vienas Interpolo atstovas tą patvirtino e, vieš, viešasiuose klausimuose, kuriuos mes buvome surengę. Jeigu pavyktų sukurti naują struktūrą, jeigu to tikrai būtinai reikės, tuomet galiu Jūs patikinti, kad tai bus institucija kuris, kurios vaidmuo būtų daugiau tarpininko vaidmuo. Ir jie, jai turėtų pritarti ir jos darbą turėtų paremti visos Europos institucijos. Ir taip pat turėtų užtikrinti, kad kova su organizuotu nusikalstamumu vyksta vis veiksmingiau. Man atrodo, kad aš atsis, atsižvelgiau į visus pakeitimų pasiūlymus, visas pastabas dėl pakeitimų pasiūlymų. Ponas Albrechtas minėjo 9C pastraipą, Čia aš nenoriu užbėgti už akių pranešimui, kuris dar bus parengtas. Ir aš ne visiškai sutinku su tavo palyginimu, kad terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo negalima vertinti vienodai. Ta pabrėžia ir kiti parlamento nariai. Ir aš esu įsitikinusi, kad sąsajos, kurios egzistuoja tarp šių dviejų reiškinių, nėra natūralios. Žinoma, egzistuoja pavojus, kad šios dvi, šie du reiškiniai gali imti veikti vienodai ar, ar kažkaip tai niveliuotis, tačiau man buvo svarbu atsižvelgti Europolo ekspertų pateiktas išvadas. Tikiuosi, kad atsakiau į visų pastabas ir dar kartą norėčiau visiems padėkoti, šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems kolegoms, taip pat ir sekretoriato atstovams. Manau, kad šiuo tekstu mes ženkliai prisidėsime prie kovos su nusikalst, organizuotų nusikalstamumu. Dėkoju. Jau reikėtų baigti šį klausimą svarstyti, ponė Alfano, laiko daug neturime. Jūs dar norėčiau suteikti žodį ponui Jekolino paskutinė. Dėl griežto režimo kalėjimo vienučių e, žmonės ten e, esantis negali kalbėti su lankytojais, su, negali susitikti su lankytojais. Quella greca per un fatto molto semplice in Italia su 70 Reikia suvokti, kad maždaug 70 tūkstančių iš 70 tūkstančių kalinių kalinčių vienoje e, įkalinimo įstaigoje yra bent trečdalis iš kitų šalių. 2009 mm, gruodžio 10-11 dienomis mes priemėme sprendimą susijusi su finansiniais ištekliais skirtais toms valstybėms narėms, kurioms ši problema yra ypatingai jautri, kadangi jų e, kalėjimuose kali bent trečdalis ir dar daugiau e, kalinių iš kitų šalių. Neseniai aš šiuo klausimu kalbėjau su atsakingu e, direktoriumi kuris pasakė, kad 2014 metais bus numatytos papildomos lėšos šiai problemai spręsti. E Dėkoju, tai skamba galbūt kaip juokas, tačiau iš tiesų tai yra tikrai labai rimta problema. Kalė... Perpildyti kalėjimai nėra grinai specifinė itališka problema. Manau, kad jie egzistuoja ir kitose valstybėse narėse. Mm, šios, šiais komentarais keistis galėsime dar ir elektroniniu paštu. Pirmininkas gerai, baigiame šias diskusijas ir dabar pereiname prie kito darbo atvarkės punkto, numeris 13. Kitas klausimas - priekybės rodmenų pirmtakais ir jų naudojimas. Prašau laikytis tylos. Pranešės šiuo klausimu yra mūsų kolega Janas Mülderis. Dabar svarstysime pranešimo projektą dėl sprogmenų pirmtakų prekybos ir naudojimo. E, siekiama sumažinti galimybę visuomenės nariams įsigyti e, tam tikrų medžiagų, kurios leistų jiems pasigaminti savadirbių sprokstamųjų priemonių. Išklausysime pranešėjo. Paskui turėsime laiko diskusijai. Pone Melderi. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad kas, e, komisijos pasiūlymas yra sveikintinas, geras, siūloma reglamentą įdėkti, ne direktyvą, tai reiškia, kad visose valstybėse narėse jis turi būti įgyvendamas vienodai ir tai yra gerai. Jeigu bus įgyvendintas šis E, pasiūlymas e, teroristinių nu, nusikaltelių išpolių rizika Europoje sumažės ir pasiūlymas dėl to yra labai sveikintinas. Komisija pateikė medžiagų uh, sąrašą. Uh, tarsi jisai ir baigtas, buvo laukta pramonės atstovų dar 3-4 mėnesius, kad jie pareikštų savo nuomonę, bet e, visi pasakė, kad sąrašas daugiau ar mažiau išbaigtas ir kad nereikia, taip pat manau, kad nereikia per daug e, taisyti komisijos pasiūlymą. Aš esu pateikęs pasiūlymą pirmininkų suėgos sprendimui pritarti priimtam šių metų kovo pradžioje dėl deleguotojų aktų. Komisija e, turės e, galės įgyve, taikyti šį dokumentą, taip, taikant šį dokumentą taip pat e, taisyti, keisti sąrašą, jeigu to reikės. Aš dar pateiksiu keletą pakeitimų, e, kol kas jie nesispindi pranešime, vėliau apie juos pagalvojau. Manęs paklausė e, žmonės, kaip apibriežti įtartiną elgesį. Sunku tą padaryti, bet paprašiau, kad žmonės pateiktų pasiūlymų šiuo klausimu ir tikriausiai turėsime geresnį apibrėžimą įtartino elgesio Pavyzdžiui, kažkas pamatęs tokio keisto elgesio, įtartino elgesio pavyzdį gali pranešti apie jį atitinkamai institucijai. Taip pat bus pasiūlyta papildomų pakeitimų dėl atitinkamų žmonių privatumo teisių, tai susijęs su duomenų saugumu ir duomenų laikymo, saugojimo trukme. Aš siūlau dviejų metų laikotarpį. Taigi, ponas pirmininkė, trumpai tokie mano pastebėjimai dėl komisijos pasiūlymo. Manau, kaip ir sakiau pradžioje, kad tai yra sveikintinas ir geras pasiūlymas. Dėkuoju, ponė Mülderi, kiek suprantu komisijos. E, atstovas yra, tai yra ponas Dick Haimans ir Galbūt Lenkijos atstovai esant iš čia norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tai išklausysime mūsų e, narių, ponė Matiju. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Turėčiau keletą klausimų komisijai. Noriu pasitikslinti kai ką. Pirmiausia, reglamento taikymos rytis, kodėl ją apriboti tik tai visuomenės atstovais ir neįtraukti profesionalų, tai yra susijęs su mūsų piliečių saugumu. Kaip e, žinia, yra tam tikrų organizacijų, kurios gali užsiimti šią veiklą ir siūlyčiau, kad būtų pakeistos tam tikros nuostatos ir įrašyti taip pat ir juridiniai asmenys. Trečiam straipsnėje. Ir dar Mano, ir valstybės narės, kai, kurios mano, kad būtų e, labai svarbu įtraukti ir įvairias organizacijas, asociacijas ir, ir juridinius asmenis, ne tik fizinius asmenis į reglamentą. Kitas dalykas yra susijęs su medžiagomis, kurios įtrauktos į pirmąjį sąrašą. Ir ten sakoma, kad e, reikia nustatyti trejų metų laikotarpį tam sąrašui. Nežinau, ar būtų gerai mano šalyje. Tai 2009 metais, pavyzdžiui, e, buvo suskaičiuota 250 tūkstančių e, baseinų ir naudojamas vandenilio peroksidas valyti baseinų vandeniui. E, yra e, daug geriau šią medžiagą naudoti, o ne chlorą. Taigi privatiems žmonėms apriboti medžiagų laikymą tam tikrą laikotarpį yra labai sudėtinga, tai jiems sukeltų daug problemų. E, reikia E, aišku, galvoti, kad žmonės pirdami e, tuos chemikalus turėtų pateikti e, tam tikrą paaiškinimą, tapatybės dokumentą, o pardavėjas turėtų laikyti, vesti registrą ir taip pat mm, įspėti, informuoti atitinkamas institucijas, jeigu kyla įtarimas. Ir tai turėtų būti taikoma tiek profesionalų, tiek privačių asmenų pirkimams. nes galima piknaudžiauti tais kai kuriais iš tų projektų. Pasiūlymo projekto priedė kalbama apie aukštesnės slengsnės ribas, kurioms reikia leidimo. Antrame C priedė kalbama apie įtartinas operacijas, tačiau reikia, kad tai būtų taikoma visoms medžiagoms du skirtingi sąrašai, nepagristi visiškai moksliškai. Antrojo priedo sąrašas tarsi sako, teigia tam tikrus dalykus, bet iš tikrųjų nėra paaiškinimo, kodėl e, viename sąraše vienaip produktai ribojami, o kitame kitaip ribojami sąraše. Pardavėjas turi e, privalėti e, informuoti atitinkamas institucijas, kai akyla įtarimas, bet sąlygas reikia sugriežtinti, patikslinti. Yra nepaminėtų e, medžiagų ir tai reiškia, kad pats pardavėjas turės nuspręsti, ar kažkoks pirkimas yra įtartinas ar ne. Ir egzistuoja. Reikia, e, kad būtų Europoje įvestos standartizuotos e, nuostatos. Ponas Dijong. Aš norėčiau padėkoti ponui Milderiui už pranešimą, už tai, ką jis e, rašo apie deleguotuosius aktus. Tai yra mm, tarsi standartinis dalykas, tačiau yra ir trys aspektai, kuriuos reikia pasižiūrėti labai atidžiai. Pirmiausia, privatumas, duomenų apsauga. Europos duomenų e, apsaugos pareigūnas yra pateikęs savo išvadas ir pasiūlymus. Manau, kad dokumente nelabai gerai atspindėtos tos mintys ir reikėtų, kad būtų tai padaryta. Tai labai svarbu. Turime pasižiūrėti į duomenų saugojimo laikotarpį, tai svarbu ir visi kiti duomenų apsaugos elementai labai svarbus. Kai aš skaitau tą dokumentą, galvoju, kas būtų, jeigu aš būčiau, turėčiau mažą krautuvėlę, kaip atsilieptų tai mano darbui. Reikia galvoti, kaip padaryti dokumentą lengvai taik dokumentą tokį, kad jį būtų galima lengvai taikyti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažoms ir vidutinėms. Kaip e, suvokti, kad kažkas yra įtartina, kas ne ir pardavėjai turės kiekvieną dieną sekti padėtį, nes kitai pažeidinės nuostatas, bet pagalvokime apie tai ir pagalvokime, kaip, kiek praktiški yra kai kurie pasiūlymai, nes tai yra reglamentas, todėl turime labai aiškiai uh, galvoti apie įgyvendinimą. Dėl to kai kurie aspektai manęs ne visiškai įtikino. Of uh, weet ik wat allemaal. Dat zijn normale middelen en die staan wel tussen de andere op de lijst. Dus ik denk dat we nog kritisch moeten. Taigi, pagalvokime apie medžiagas, kurios yra įrašytos sąrašuose ir pagalvokime, kaip bus galima e, pri, į, įgyvendinti šį reglamentą ir kaip tai atsilieps mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dabar komisija taip. Norite sureaguoti, prašom. Much, yes. just... Ačiū. Pabandysiu preliminariai atsakyti už užduotus klausimus, kurie iškilo diskusijose. Pirmiausia, ponia Matji kalbėjo apie reglamento taikymo sritį ir kėlė klausimą, kodėl profesionalūs vartotojai nepatenka į taikymo sritį. Atsakymas yra labai paprastas. Daugiau nei dviejus metus kalbėjome su ekspertais iš valstybių narių ir iš pramonės įmonių, kurios dirba ir kuria tokius improvizuotus progmenis. Ir jie mums pasakė, kad didžiausia uh, grėsmė netinkamai naudotis cheminėmis medžiagomis yra kyla ne iš profesionalių vartotojų, paprastų žmonių, kurie jas įsigyja. Taigi rizikos analizė rodo, kad pagrindinė rizika susijusi su privačiais vartotojais. Profesionalus vartotojai nėra visiškai. Ne, ne visiškai nepatenka į taikymo sritį, nes visi įtartini veiksmai jų atžvilgių taikomas, taikomas reglamento nuostatos. Taigi yra įvairių priemonių mišinys. Pramonė taip pat taiko savireguliavimą. Ir tokiu būdu tiekimo grandinė šių cheminių medžiagų atžvilgių bus saugesnė. Na ir po tų plačių konsultacijų, kaip jau minėjau, nusprendėme, kad taip geriausia būtų įtraukti profesionalius vartotojus į taikymo sritį. Dabar skirtumai tarp licencijų ir registravimo. Čia yra du pagrindiniai skirtumai. Pavyzdžiui, jeigu prašai licencijos, tuomet atitinkamos institucijos turi turėti galimybę patikrinti, ar neturi nusikalstamos e, veikos patirties. Ir tokiu būdu būtų pavojinga tokiam asmeniui parduoti tokias cheminės medžiagas. Pagal registravimo sistemą tą padaryti būtų neįmanoma. Ir tuomet tik po įsigijimo fakto būtų galima kažką padaryti. Ir uh, Registravimo sistema, aišku, yra efektyvi, tačiau mūsų analizė parodė tik, būtent, kad tik per licenzijas būtų galima užtikrinti didesnį saugumą. Taip pat nepamirškime, kad tos cheminės medžiagos gali būti naudojamos kasdienėje veikloje, bet yra alternatyvių produktų, pavyzdžiui, valant baseinus. Peroksidas gali būti naudojamas, tačiau mažesnės koncentracijos ir uh, jeigu nori gauti licenciją, aišku, tuomet irgi gali tą padaryti, galimybių yra. Dvi valstybės narės, kurios turi licencijavimo sistemas, taiko tas licencijavimo sistemas labai ribotai. Tik tai šimtas žmonių, pavyzdžiui, maždaug prašė gauti licenciją cheminėms medžiagoms naudoti. Taigi panašu, kad problemų čia nėra jau tiek daug, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Dabar dėl tų dviejų sąrašų. Čia yra aiškus skirtumas tarp tų cheminių medžiagų, kur, kur yra gan, ganėtinai lengva nustatyti koncentracijos, koncentracijas, kiekius ir tada lengva juos įsigyti. O kitų at, cheminių medžiagų atvejus, pažiūrėjau, acetolio atveju sudėtinga nustatyti e, tuos kiekius. Ir taip pat yra medžiagų, kurios parduodamos mažais kubeliais ir tuomet yra labai sunku. E, heksaminas, pavyzdžiui, labai sunku nustatyti koncentracijas, bet, kaip sakiau, jeigu yra kažkokių tai įtarimų, visuomet yra tikrinama. Laukiame tolesnio darbo su parlamentu, bandant e, aiškiau apibrėžti, kas yra įtartini veiksmai, įtartinos transakcijos. Dėl duomenų apsaugos. Žinoma, mes pasitelkėme Europos duomenų apsaugos pareigūno patarimus dėl turinio mes neprieštaraujame, tačiau kodėl tai nebuvo įtraukta į reglamentą, dėl, tai tiesiog dėl subsidiarumo sumetimų. Jau yra Europos direktyva dėl nesmens domenų apsaugos, kuri bus visapusiškai taikoma visų domenų atžvilgių, domenų, kurios saugo valstybės narės. Pažvelgėme į kitas licencijavimo schemas, kurios įtraukiamos į ES reglamentus ir neradome jokio pavyzdžio, kur būtų numatytos konkrečios nuostatos dėl domenų apsaugos. Taigi į tai irgi reikia atsižvelgti. Na ir galiausiai ponas Dejong kalbėjo apie smulkų vidutinį verslą. Žinoma, jeigu registravimo sistema bus taikoma, o ne licencijavimo sistema, tuomet jie nukentės labiau. Dėl to mes ir pasirinkome licencijavimo sistemą. Ir aišku, mes kartu su pramonės įmonėmis bandėme renkti reglamento nuostatas. Ir tikslas tiesiog, kuo galima greičiau atpažinti įtartinas transakcijas. Pavyzdžiui, peroksidas, kuris buvo įsigytas e, Londono sprogdinimams. Jeigu tai būtų buvę įsigyta Londone ir būtų galiojęs dabartinis reglamentas, jau būtų tai susekta kaip įtartini, įtartinos transakcijos. Ačiū, ponas Mulderis. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems už išsakytas pastabas. Atsižvelgsiu jas. Manau, kad, e, ponė Matijo, Ar iš dalies komisija atsakė bent jau jūsų klausimus? Bet gal mes galėsime dvišalių pagrindų daugiau pasikalbėti dėl pono Dejong pastabų. Man atrodo, kad aš jau <clears throat> pirmą kartą pasisakydamas teigiau, kad duomenų apsaugos pareigūno patarimų pagrindų aš pateiksiu papildomų pakeitimų, o dėl įtartino elgesio apibriešties ir dėl smulkaus vidutinio verslo aš pabandysiu tas apibrieštis e, patikslinti. Tiesiog bandome, kuo, kuo galima labiau apsaugoti tas smulkės vidinės įmonės. Ir aš pasiūlysiu atitinkamus pakeitimus, taigi aš tikiuosi gero bendradarbiavimo ir tikiuosi, kad e, galėsime toliau tęsti darbą ir įgyvendinti šį mano vertimo labai gerą komisijos pasiūlymą. Ačiū. Thank you. Now, having heard... Dėkuoju. Vyko diskusija. Dabar reikia nustatyti terminą pakeitimams. Tai yra e, birželio 15, ketvirtadienis, 12 valanda. vis tik tai penktadienis. Penktadienis 12 valanda Liepos 15. Toliau 14 punktas dėl e, bendros prašymų išduoti leidimą apsigyventi ir dirbti procedūros. Šį klausimą jau e, e, svarstome seniai, tai jautrus klausimas. E, vyko, vyko ilgos diskusijos, procesas trunka ilgai, dabar pranešė komiteto pristatys klausimą, tai yra kolegija Veronik Matiju. Paskutinis trišalis sutikimas vyko birželio 22. Buvo susi, pasiektas susitarimas šiuo klausimu. dėl e, tarybos pozicijos dėl pirmojo svarstymo ir galima siekti antro svarstymo ar susitarimo. Dabar išklausysime pranešėjos informacijos naujausios ir iš kitų galbūt trišalio susitikimo dalyvių, tai yra tarybos ir komisijos atstovų. Dabar žodis poniai Matijon. Ačiū, ponas pirmininkė, gerbiami kolegos. E, Malonu, kad Jūs pastebėjote, jog šis klausimas svarstomas jau seniai. Paskutinis trišalis sutikimas vyko viršelio 22 dieną. Mums pavyko sustarti su taryba ir su frakcijomis. Vyksta, su, vyko sudėtingos darybos, bet dabar tekstas yra visiems priimtinas ir norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams, kurie uh, padėjo susitarti. Mes pradžioje darybų vargiai tai įsivaizdavome, tačiau yra dar penki esminiai elementai, dėl kurių reikia susitarti. E, keturi dabar nu, numatyti mėnesiai leidimui išduoti, taip pat e, dėl informacijos, kuri turi būti įrašyta darbo leidime ir būtent turi būti įrašyta darbo pobūdis, atlygis valstybės narės galės pasirinkti ir rašyti tą informaciją. Taip pat e, yra numatyta pagalba ne bedarbiams, jie turės galimybę gauti teisę į mokymą. Taip pat yra numatytos lygios pensijų teisės. Sustarimas dabar jau yra patvirtintas. Vien, vienintelis dalykas, kuris kelia problemų, yra koreliacijos lentelės. E, Konstatuojamoje dalyje taryba apie tai kalba ir sakoma, kad egzistuoja tarp institucinis sutarimas ir mes turime pasiekti horizontalų sprendimą. Tikiuosi, kad taip ir pavyks padaryti. Noriu pasakyti, kad pirmininkas yra nusintęs laišką Korepero pirmininkui, kuriame rašoma, kad mes priimsime susitarimą, jeigu iš anksto bus susitarta dėl koreliacijos lentelių. Dėkuoju dabar taryba, Lenkijos atstovė, ponė Agnieška Skyba. Ne? Pone, jūs prisistatykite, prašom. Labą dieną, dėkuoju pirmininkė. Aš esu Tomaš Citrinovič. Noriu pasakyti, kad taryba labai džiaugiasi pasiektais rezultatais. Tikimės, kad procedūra bus baigta kaip galima greičiau. Jūs minėjote laišką. E, jeigu jis pasieks tarybą šią savaitę, tai korepere šį klausimą svarstysime Liepos 20 dieną. Dėkuoju. Dėkoju, kad taip glaustai viską papasakojate, o gal komisijos dar atstovai? Taip, prašom. Atsiprašau, kolegos nespėjo ateiti, mes šiek tiek aplenkėme laiką, gal jie po dviejų, trijų minučių pasirodys. Taip, taip, jūs esate teisi, mes pradėjome, buvome numatę svarstyti šį klausimą pusę vienuoliktos ir Teks turbūt padaryti pertrauką. Paskui dar išklausysime Eurojusto vadovo. O gal dabar jo išklausysime? Ar manote, kad komisija greitai, komisijos atstovai greitai ateis? Tikriausiai jie keliauja. Aš negaliu susisiekti su kolegomis, bet jie turbūt pakeliui. Nematau, kad dar kas norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Jeigu taip ir yra, tai tada noriu Jums pasakyti, kad e, aš kaip komiteto pirmininkas nusinčiau laišką korepero vadovui. E, tas e, laišką, kuris minimas 18 punkte bendros deklaracijos apie e, tai, ko mes tikimės iš po trišalio susitikimo. Tai tiek, o dabar padarome trumpą pertrauką ir svarstysime kitą punktą, nes Eurojusto vadovas turi jau atvykti. ir dirbsime pagal kitą punktą, kaip sakiau, išklausysime e, pranešimo apie Eurojusto metinės ataskai, e, e, pranešimo apie Eurojusto metinę ataskaitą 2010 metais. Taigi 15 minučių pertrauka dabar. Thank you.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 Dear colleagues, dear colleagues. Gerbiami kolegos, mums pavyko sutaupyti laiko 15 minučių. Pas mus jau atvyko Eurojusto vadovas ponas Aledas Viljamsas ir mes jį nuoširdžiausiai sveikiname. Išklausysime jo pasisakymo apie Eurojusto metinę ataskaitą 2010 metams. Ne pirmą kartą pas mus lankosi ponas Viljamsas jau Tai yra mūsų bendradarbiavimo išraiška, mūsų komitetas bendradarbiauja su šia ypatinga organizacija, kuri dirba teisingumo, e, laisvės ir saugumo srityje. Eurojustas yra vienas iš svarbiausių elementų ir bus tokiu elementu ateityje plėtojant toliau laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę. E, organizacija įkurta 2002 metais ir Eurojusto visi žingsniai skirti sustiprinti bendradarbiavimui tarp valstybių narių teisminių ir kitų institucijų susijusių su e, teisės sauga, teisė tvarka. Tai labai svarbu. Dabar išklausysime pristatymą apie naujausią metinę ataskaitą, o paskui padiskutuosime. Prašom, ponė Viljams. Dėkui, pirmininkė. Ačiū už jūsų malonių žodžius. Noriu pasakyti iš karto, kad man labai malonu uh, kaip Eurojusto atstovui pristatyti metinę ataskaitą už 2010 metus jūsų komitete. Eurojustui šis dalykas ypač svarbu, nes mes labai gerai suprantame, koks yra Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo. Jisai sustiprintas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Dabar e, galima atidžiau vertinti mūsų veiklą. Metinė ataskaita mūsų nuomonė gali būti naudinga Europos parlamentui, vertinant mūsų veiksmus. Kaip pirmininkas jau sakė, E, stiprinami ryšiai tarp Europos parlamento, nacionalinių parlamentų ir Eurojus. Eurojustas visuomet labai mielai atsižvelgia į jūsų komiteto e, kvietimus atvykti į posėdžius. 2010 metais šio komiteto atstovai taip pat lankėsi Eurojuste Hagoje vyko susitikimai e, su pirmininkaujančių šalių trijo, taip pat ir prokuratūros atstovais iš es valstybių narių. Sakiau, kad mums tenka garbė pristatyti mūsų ataskaitą Tikiuosi, kad jis suteiks jums informacijos naudingos, vertinant mūsų veiklą ir tada jau matysime visą vaizdą. Leidus pirmininkui, aš siūlau štai ką. Pirma, trumpai pristatysiu ataskaitą ir labiausiai dėmesį kreipsiu į tris svarbiausias temas susijusias su šią ataskaitą dešimtiesiems metams. Pirmas klausimas - tarptautinių nusikaltimų grėsmė. Antras, kiek techniškesnis aspektas, kuris susijęs su e, tarpusavio teisinės pagalbos dalykai ir nuėjimu e, nuo šio dalyko į tarpusavio pripažinimą teismų bendradarbiavimo srityje Europos Sąjungoje. O trečias dalykas susijęs su metinė ataskaita. Yra pasiūlymai ateičiai dėl to, kaip pagerinti e, veiklą saugumo, teisingumo ir laisvės srityje. Taigi pirmiausia, jums leidus pakalbėsiu apie grėsmės, kurias kelia tarptautinis nusikalstamumas ir e, pakalbėsiu apie tai, kaip atsispindi tai ataskaitoje e, už pernai metus. Reikia vieną dalyką pabrėžti. Būtent tai, kad ES tarptautinių nusikaltimų grėsmė nesumažėjo, nesumenko. Eurojustas, e, Eurojustui tenka nagrinėti vis daugiau bylų, maždaug 1400 bylų yra mums perduota, pernai buvo perduota partneriai iš ES, mums jas perdavė iš Olafo ar Europolo, tačiau taip pat ir iš valstybių narių atkeliauja bylos. E, galbūt daugiau bylų Eurojustui perdodama ne dėl to, kad padaugėjo tarptautinių nusikaltimų, bet galbūt todėl, kad po maždaug dešimties egzistavimo metų Eurojustas jau tapo plačiau e, žinomu kompetentingoms institucijoms tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių. Tačiau, e, kadangi vis e, sulaukime daug daugiau prašymų suteikti pagalbą. 2002 metais, kai pradėjome savo veiklą, e, buvo mums perduota maždaug 200 bylų, o kaip sakiau, pernai 1400 bylų mus pasiekė. Taigi septynis kartus išaugo bylų skaičius, tai labai svarus pokytis. Dar Ir kitas svarbus dalykas, aš sakiau, kad e, tarptautinio nusikaltimo grėsmė nesumažėjo, bet noriu pasakyti, kad Eurojusto koordinacinių susitikimų skaičius taip pat padidėjo. Buvo, surengėme daugiau kaip 140 tokių susitikimų. Tai yra susitikimai, e, kuriuos turime viešinti iš savo perspektyvos. Turime kalbėti apie tai, kad jie sukuria papildomos vertės ES piliečiams. Koordinaciniai susitikimai yra labai paprasti savo pobūdžiu, tačiau reikėtų pastebėti, kad jie ir labai veiksmingi, kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Ne visuomet lengva E, suorganizuoti tuos sustikimus, bet mes Eurojuste subūrėme e, tyrėjus, prokurorus ir teisėjus, kurie dirba su tarptautinėmis bylomis valstybėse narėse, jie susitinka su Eurojusto ekspertais, susėda kartu prie stalo ir gali savo kalbą diskutuoti, e, yra suteikiamos labai aukšto lygio vertimo žodžių paslaugos, taip pat ir kita techninė pagalba. Ir uh, aptariama strategija ir taktika susijusi su veiksmais nukreitais prieš e, tarptautinius nusikaltimus. Pateiksiu Jums vieną pavyzdį iš mūsų metinės ataskaitos. E, operacija vadinasi Dingęs berniukas. Tai yra e, naud... labai vertingas pavyzdys, kuris parodo, kaip mes dirbame. Ir jame atsispindi visi Eurojuso veiklos aspektai, sprendimai. Mes turime koordinuoti, bendradarbiauti ir paremti e, tyriejų e, tarnybas dirbančias tarptautinio nusikalstamų srityje. Dingęs berniukas buvo susijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir internetu. Viskas prasidėjo ne ES valstybėje narėje, Norvegijoje. Buvo areštuotas vienas asmuo, įtarus jį e, vaikų išnaudojimu. Jis buvo areštuotas Osle. Aš pasirinkau šį pavyzdį ir noriu paminėti Norvegiją, nes be 27 valstybių narių mes dar turime Eurojuste e, atstovų iš taip vadinamų trečiųjų šalių, įskaitant Norvegiją, Kroatiją ir Junktinės Amerikos valstijas. Šiuo atveju įtariamas asmo vaikų išnaudojimu e, buvo areštuotas Osle. E, policija kai buvo pasiskūsta dėl jo elgesio, policija apieškojo, jo atliko kratą namuose, e, e, kompiuteryje e, rastos nuotraukos, kurios įrodė, kad iš tikrųjų tas žmogus užsijima vaikų išnaudojimu. Taip pat buvo rasti įrašai interneto pokalbių svetainėse, to žmogaus taip pat kontaktai ir tai buvo susijęs su dar turbūt septyniomis valstybėmis narėmis tie kontaktai. Ir taip pat su asmenimis jis palaikė ryšius iš ES, e, iš trečiųjų šalių, įskaitant JAV, Afganistaną ir Braziliją. Ir um, e, vaikų išnaudotojai bendravo visame pasaulyje. Uh, ir mes susisiekėme su e, Eurojusto, Eurojuste dirbančių Norvegijos teisėjų. Jis iškart susisiekė su valstybių narių atstovais Eurojuste, su tų valstybių atstovais, kur, kurių šalis buvo paminėtos susirašinėjimuose to vaikų išnaudotojo. Vaikų išnaudotojai keitėsi tam tikrais patarimais, kaip geriau išnaudoti vaikus. Ir buvo kalbama apie tai, kuriuose ES valstybėse narėse buvo saugiausia ir lengviausia vaikus išnaudoti. Taigi, Eurojustas šią bylą perėmė, buvo imtas žingsnių e, suorganizuoti koordinaciniam susitikimui Mes e, sušaukėme atstovus iš valstybių narių, e, kurios buvo minimos, taip pat pakvietėme ir kitų e, trečiųjų šalių atstovus. Labai greitai tapo aišku, kad reikėjo priimti sprendimus, kuriuos ypatingai gerai gali priimti Eurojustas, būtent kuri valstybė narė šiuo konkrečiu atveju turėjo imtis e, bylos. Kaip sakiau, mes esame ekspertai ir galime tuo didžiuotis. Mes e, žinome, kaip spręsti jurisdikcijos susikirtimus. Pavyzdžiui, galime pasakyti, kuri valstybė narė e, geriau gali nagrinėti tam tikrą bylą, kai valstybės narės ne, nesutarė ar nežino, kaip apsispręsti. Šiuo atveju žmogus užsimantis vaikų išnaudojimu keliavo iš trečiosios šalies į ES. Jis nebuvo teistas anksčiau toje kilmės valstybėje narėje ir, kas dar sudėtingiau, tas žmogus, vaikų išnaudotojas Jungtinėje karalystėje e, dirbo labdaringoje organizacijoje Gelbėkite vaikus. Tai yra labdaringa organizacija, kuri užsima vaikų apsaugą, o paaiškėjo, kad tas žmogus yra vaikų išnaudotojas. Iš pradžių valstybių narių atitinkamos institucijos nelabai norėjo skirti išteklius e, atlikti tyrimui ir stebėti šį asmenį, nes tas žmogus e, neturėjo jokios, jok, nebuvo padaręs jokių nusikaltimų vaikų išnaudojimo srityje Europos Sąjungoje. Ir Eurojustas šiuo atveju sugebėjo įtikinti atitinkamą valstybę narę imtis tyrimo. Ir tai, man atrodo, yra geras pavyzdys, kaip mes sugebame e, suteikti paramą valstybių narių institucijoms tokiais atvejais, tokiuose bylose. E, tyrimas truko ilgai, teko išspręsti įvairias e, problemas dėl Europos arešto orderio, dėl procedūros teisminės vienoje valstybėje narėje, ar nereikėjo atidėti jos dėl to, kad kitoje valstybėje narėje jau buvo pradėtas teismo procesas. E, vyko bendra plati operacija, kurią mes Eurojuste organizavome ir galiausiai, man atrodo, kad bent jau 70 vaikų išgelbėjome e, ir tą padarėme koordinuotų veiksmų dėka, kurie buvo kaip tik, kuriems buvo vadovaujama iš e, Eurojusto. Buvo areštuota keletas žmonių susijusių, įskaitant asmenį, kuris dirbo organizacijoje Gelbėkit vaikus Londone. Reikia teisingumo dėliai pasakyti, kad tas žmogus e, dirbo administratoriumi šioje organizacijoje ir kad tiesiai jisai su vaikais nedirbo. Taigi tiesioginio pavojaus e, vaikams nebuvo dėl, to, dėl jo darbo vietos, dėl jo pareigų. E, tas žmogus buvo nuteistas keliariems metams kalėti už veiklą, kuri tarpais iš tikrųjų yra e, baisi. Pavyzdžiui, mažų vaikų, me, metų vaikų ar net jaunesnių kūdikių išnaudojimo. Jisai buvo dėl to nuteistas. Būtent tai yra pavyzdys iš mūsų veiklos ir tai atsispindi metinėje ataskaitoje. O dabar galbūt e, trumpai aš grįšiu prie e, bendros e, grėsmės, kurias kelia tarptautiniai organizuoti nusikaltimai ir, kaip sakiau, mes to užsiimame. Mes e, aptarėme mūsų bylos nagrinėjamos minimos yra metinės, metinėje ataskaitoje, yra tam tikrų sudėtingų bylų, kurios į mums nukreipiamos, kurių paprastai negalima lengvai išnagrinėti. Proporcija yra tokia. Sukčiavimo atvejai, įskaitant pinigų plovimo atvejus, yra tokie, dėl kurių rengiame daugiausiai koordinacinių susitikimų. Kiti yra narkotikų prekybos atvejai. Iš 140 koordinacinių susitikimų 55 buvo susijęs su sukčiavimu, korupcija, pinigų plovimu, apie 40 susijęs su e, narkotikų kontrabanda. Dar svarbus statistinis elementas pateiktas ataskaitoje yra toks. Visi koordinaciniai susitikimai vykę Eurojuste, 90 procentų iš jų ir daugiau vyko, buvo susijęs su nusikaltimais, kurie e, kelia grėsmę ES piliečiams, tai yra tarsi prioritetas prioritetinių sričių nusikaltimai ir tie koordinaciniai susitikimai e, nagrinėjo tokius dalykus kaip terorizmą, prekybą žmonėmis, e, įvairius sukčiavimo atvejus, kibernetinius nusikaltimus bei kitus nusikaltimus prieš visuomenę, e, ku, kuriuos vykdo organizuotos grupuotės. Reikia pastebėti, kad grėsmės Europos piliečiams dėl tarptautinių nusikaltimų nemažėja ir aiškiai iliustruoja tai faktas, kad Eurojustui perdodamų bylų skaičius didėja. O dabar kitas metinėje ataskaitoje minimas aspektas, kuris gali būti apibūdintas kaip revoliucinių pokyčių E, požiūrėje į teismų bendradarbiavimą ES. Tai yra pereimas nuo tarpusavio teisinės pagalbos prie tarpusavio pripažinimo. Sakau, kad tai yra revoliucinis žingsnis, nes e, keičiama tarpusavio teisinė pagalba tarptautiniu pripažinimu ir e, nuo Tamperės jau praėjo 10 ar 12 metų. E, ir Lisabono sutarties 88 straipsnis apie tai kalba ir tarpusavio pripažinimas tampa principu, pagal kurį veikia e, teismai bendradarbiaudami. Bent jau teoriškai tai yra labai svarbu e, tvirtinant saugumo laisvės teisingumo erdvę. Egzistuoja du paprasti pagrindai. Pirmiausia, pereinama nuo prašymų sistemos tai yra e, tarpusavio teisinės pagalbos e, pripažinime svarbiausias principas, kai viena institucija prašo kitos institucijos. E, dabar periname prie sistemos, kai yra teismų orderiai pripažįstami ES. Ir kitas tokios pat svarbos dalykas yra, kalbant apie veiksmingumą, saugumo, teisingumo ir laisvės srityje. Ir tai yra tai, kad nuo centralizuotos sistemos perinama prie decentraliz decentralizuotos. Ateityje nebeturėtų pasikartoti problemos bendradarbiaujant teismams. Pavyzdžiui, e, išduodant ir tenkinant orderius dėl e, turto konfiskavimo, kratų, netgi dėl arešto dabar e, veiks decentralizuota sistema. Vienoje valstybė narėje teismas galės kreiptis bendraudamas e, tiesiai į kitos valstybės narės teismą, nebereikės centralizuotai kreiptis į kažkokią kitą instituciją. Net netaskaitoje kalbama dar apie tai, kad Eurojusto darbas – E, parodė, jog Europos arešto orderis yra sėkmingiausiai taikomas tarpusavio pripažinimo dokumentas. Išduota maždaug 14 e, tūkstančių arešto orderių 2009 metais, kol kas praeitų metų duomenų neturiu, bet iš tikrųjų bus didesnis skaičius praeitais metais negu devintaisiais. Dėl Eurojusto. Mano nuomonė, Mes e, vaidiname naudingą vaidmenį, užtikrindami, kad arešto orderiai praktiškai pasiteisintų. Mes siekame e, išspręsti sunkumus, maždaug 200 atvejų tokių buvo, iš viso gal 20 procentų e, mūsų atvejų nagrinėtų Eurojuste yra susijęs su e, Europos arešto orderio problemomis. Pateiksiu paprastą pavyzdį e, iš to, ką mes darome pagal Europos arešto orderio pagrindų sprendimą. Jeigu asmen, asmo yra areštuojamas vienoje valstybėje narėje ir paaiškėja, kad daugiau negu viena valstybė narė norėtų tą žmogų teisti, E, atsiranda daug arešto orderių ir kolizija tarp teismų. Metinėje ataskaitoje pateikiamas pavyzdys. E, Belgija areštavo asmenį ir paaiškėjo, kad tas asmuo buvo ieškomas už nusikaltimus įvykdytus ne tik Belgijoje, bet taip pat ir Vokietijoje ir Austrijoje. Taip pat ten buvo išduoti Europos arešto orderį. Šis žmogus buvo sulaikytas, labai sparčiai reikėjo išspręsti šią problemą tarp Vokie, su Vokietijos ir Austrijos institucijomis, o asmuo, kaip sakiau, buvo sulaikytas ir areštuotas um, Belgijoje. Uh, Jeigu nebūtų tokios institucijos kaip Eurojustas, būtų kilę daug daugiau problemų. Šiuo atveju mes įsprendėme problemą per 72 valandas, man atrodo. Ir labai paprastai viską padarėme. Belgijos institucijos susisiekė su Belgijos nariu Eurojus, nare Eurojuste, ji kreipėsi į savo Vokietijos, kolegas iš Vokietijos ir Austrijos Eurojuste. E, jie aptarė šį atvejį, aišku, nuolat bendravo su savo e, nacionalinėmis institucijomis ir labai nesunkiai pavyko rasti priimtiną e, sprendimą kadangi tie Europos arešto orderiai buvo išduoti dėl panašių susijusių nusikaltimų. Jeigu Eurojusto ne, Eurojustas neegzistuotų, būtų labai sudėtinga identifikuoti žmonės, kurie gali priimti sprendimus. Kartais, pavyzdžiui, žmonės galbūt negalėtų lengvai e, komunikuoti, susisiekti. O Eurojusto įsikišimas reiškia, kad šiuo atveju labai greitai viską mes išsprendėme. Yra ir kitų sunkumų, kurių nekomentuosiu plačiau, dėl to, kaip yra išduodamas arešto orderis, kaip antai teismas nesant teisiamajam salėje in absencija už akių, kai asmo yra nuteisiamas jam nedalyvaujant teismo procese ir jis, tarkim, išvyksta į kitą valstybę narę ir ta valstybė narė jei sunku tą asmenį išduoti, negavus garantijų iš pirminės valstybės narės dėl teisės į kitą, į tolesnį bylos svarstymą ir panašiai. Bet kalbant apie abipusį pripažinimą, dar yra viena nauja priemonė, kuri yra aptariama ir Eurojustas čia suvaidino svarbu vaidmenį, jį irgi minima metinėje ataskaitoje, tai yra Europos tyrimų orderis. Ir mums, kai vyksta tarp valstybinės teismų bendradarbiavimas, toks Europos tyrimų orderis panašu, kad sukels atitinkamą revoliuciją mūsų darbe. Dabar orderis vis dar yra svarstomas valstybėse narėse taryboje, tačiau tas pasiūlymas greitai pateks pasieks Europos parlamentą. Iš esmės bus sutelkti visi teismų bendradarbiavimo instrumentai ES. Tai bus vienas kodifikuotas, sustiprintas instrumentas, priemonė ir bus išvengta daug praktinių klaidų, nes praktikoje taikant tas priemonės dažnai yra prašomas teismų bendradarbiavimas iš kitų valstybių narių ir praktikui nėra aišku, ar per teismų tinklą tą daryti, ar 59 metų konvenciją pasitelkti, ar 2000 metų konvenciją, kuri buvo patvirtinta Europos Sąjungoje kur protokoluose yra numatytos priemonės, kuriomis galima naudotis ar pasinaudoti Šengeno konvenciją ir panašiai. Dėl tų dalykų praktikoje kyla daug problemų prokurorams, teisėjams, teisės saugos pareigūnams valstybėse narėse, kai jiems tenka kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Kaip sakiau, šis konkretus pasiūlymas, kuris tikiuosi greitai pasieks Europos parlamentą, čia bus svarstomas išties yra labai reikšmingas ir Eurojustas labai daug prisidėjo diskusijose. Ir labai tikimės, kad gausime kvietimą iš Libė komiteto, susiklošius atitinkamoms aplinkybėms, galbūt irgi prisidėti prie diskusijų, kurias, kurios vyks pas jūs dėl šios priemonės. Na ir galiausiai paliesiu paskutinę temą paliesta mūsų metinėje ataskaitoje, kaip tarp valstybinis teismų bendradarbiavimas e, galėtų pagerėti ateityje. Eurojusto vardu turiu pripažinti, kad anksčiau daugiausia dėmesio skiriame bylų praktiniams elementams ir nesimokėme iš išnagrinėtų bylų. Ir tą suvokiame dabar ir tikimės, kad galėsime sukurti tokį sukauptų žinių centrą teismų bendradarbiavimo srityje. Metinėje ataskaitoje mes paliečiame konkrečius aspektus kur Eurojustas arba išvelgė problemą, arba surado jos netgi sprendimą. Vienu, vienas pavyzdys, kuris man ateina į galvą, yra štai koks. Eurojustas išvelgė problemą, tačiau teks kreiptis į parlamentą sprendimo ir tai yra pasiklausimai valstybėse narėse. Tai vyksta nuolatos, kaip jūs žinote, kai yra pasiklausoma nusikaltelių telefoninių pokalbių. Bet yra taisyklės, kurios numatytos 2000 metų konvencijoje dėl abipusės teisinės pagalbos tarp valstybių narių, dėl to, kas nutinka, jeigu, pavyzdžiui, narkotikų priekeivis keliauja iš Belgijos į Prancūziją, naudojasi mobiliuoju telefonu nusikalstamais tikslais, teikdamas narkotikus į kitas valstybės narės. Pagal dabartinės taisyklės, ta valstybė narė, kuri yra suinteresuota, pavyzdžiui, Belgija šiuo atveju būtų suinteresuota sulaikyti asmenį, kuris veikia Prancūzijoje, pagal taisyklės ta valstybė narė turi informuoti primančiąją taip tariant, valstybę narę, apie tai, kad bus pasiklausoma telefoninių pokalbių kitos valstybės narės teritorijoje. Viskas vyksta sklandžiai, jeigu valstybė narė žino, kuomet operacijų taikinys įvažiuos į tos valsty, kitos valstybės narės teritoriją. Tačiau pagal dabartinę technolo, dabartinės technologijas ta valstybė narė kuri bando sulaikyti tą priekeivį narkotikais, klausydamasi jo pokalbių nežinos, kad tas asmo jau pervažiavo į kitos valstybės narės teritoriją. Pagal teisės saugos ir teismų praktiką pokalbiai yra įrašomi beveik automatiškai ir tuomet pasiklausoma medžiaga yra įvertinama ir nusprendžiama, ar ji bus naudinga tyrimė. Tačiau dėl to iškyla problemų dėl įrodymų tinkamumo, panaudojamumo. Pavyzdžiui, jeigu šiuo atveju Belgijos pareigūnai norėtų pasinaudoti informaciją, kurią gavo pasiklausius telefoninių pokalbių kitoj, kitos valstybės narės teritorijoje, tuomet gali būti iškeltas tinkamumo, tos tų įrodymų tinkamumo uh, E, argumentas. Ir tyrimo, tyrimą atliekant institucija negali pateikti tos medžiagos ir jos, e, ja, ja, jos panaudoti tyrimę. Taigi iškyla daug įvairių argumentų dėl to, ar galima laikyti tinkamais įrodymus, kurie buvo gauti tariamai pažeidus konvenciją. Taigi štai tokių kyla klausimų ir problemus, kurias išvelgia Eurojustas ir šiuo konkrečiu atveju netgi matyti teks kreiptis ir į parlamentą, ieškant teis, teisinio sprendimo. <clears throat> Na ir bendrai kalbant apie ateitį, metinėje ataskaitoje yra pirmiausia akcentuojama informacijos mainų reikšmė. Tai yra labai svarbus dalykas Eurojustui ir nuolatos tai yra akcentuojama mūsų metinėse ataskaitose. Tai ypatingai mums svarbu dėl to, kad pagal 13 mūsų naujų, naujo Eurojusto sprendimo straipsnį, kuris turi būti taikomas visose valstybėse narėse nuo šių metų birželio ketvirtosios dienos valstybės narės yra įpareigojamos Eurojustui teikti bet kokių rimtų tarp valstybinių bylų medžiagą. Ir jeigu tai susiję su trimis valstybėmis narėmis. Tai reiškia, kad valstybės narės privalo siūsti informaciją Eurojustui ir mums tai yra labai svarbu, nes jeigu mes negauname informacijos, mes negalime prisidėti prie tų bylų svarstymo. Dar vienas svarbus informacijos mainų elementas yra štai koks. Eurojustas, kaip teigiama ataskaitoje, labai daug prisideda prie Europolo darbo. Mes teikiame teisminę, įvedame teisminę perspektyvą kovojant su organizuotu nusikalstamumu, vertinant riziką, taip pat vertinant teroristų veiklą ES. Taigi šis informacijos mainų elementas yra labai reikšmingas, norint um, užtikrinti geresnę kovą su organizuotais nusikaltimais. Na ir dar vienas dalykas, ką būtų galima tobulinti ateityje, ir tai yra partnerystė. Aš jau kalbėdamasi su parlamentu apie partnerystės reikšmę akcentavau, kad yra nemažai medžiagos sukaupta studijų dėl to, kokia svarbi yra partnerystė, studijų apie tai, kaip um, organizuoti nusikaltėliai ES piknaudžiauja mokesčių mokėtojų lėšomis. Ir ypatingai suvokiame, kad reiktų ieškoti partnerių, operatyvinių partnerių ES. Čia ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas santykiams su Europolu. Šiuo metu tuose 140 koordinacinių posėdžių Europolas atstovaujamas trečdalyje. Na, neblogas, gerbtinas skaičius, tačiau reiktų jį didinti. Europos Sąjunga Hagoj Europos, pagal Hagos sprendimą Europos Sąjungoje turi, turi vykti, kuo galima artimesnis bendradarbiavimas ir santykiai su Europolu tikrai pagerėjo, tačiau reikia juos dar tobulinti. Na ir Europos parlamentas, teikdamas, teikiant pasiūlymus dėl Eurojusto Europolo Panašu, kad e, tie pasiūlymai bus svarstomi kitais ar dar vėlesniais metais. Tai Eurojustas tikrai tikisi, kad bus pasiūlymų dėl e, reglamentų, e, svarstytinų kitais metais. Ir man atrodo ir, praneš, ir ataskaitoje teigiama, kad labai svarbu, jog parlamentų teisėkuros lygmenių tie pasiūlymai būtų svarstomi kartu Taip teigiu dėl to, kad ypatingi santykiai tarp Eurojusto ir Europolo turėtų būti stiprinami teisės aktais, instituciniu lygmeniu. Operatyviniu pagrindu dirbame labai gerai. Tačiau Europolo sprendimuose, sprendime mes esame traktuojama kaip trečioji šalis – Tai reiškia, kad neturime privilegijuoto partnerio santykių su Europol, Europolu, o tokie santykiai mums reikalingi. Ir Europolo sprendime yra tik vienas privilegijuotasis partneris - Europos teismų tinklas. Taigi ateityje teisėkuros darbuose galbūt teisės aktų rengėjai turėtų pamastyti apie tai, ar nereiktų santykių, tų dviejų institucijų santykių sustiprinti ir tuos pasiūlymus svarstyti, svarstyti kartu. Taip pat reikia pagerinti santykius ir su Olafu. Tai yra vienas pagrindinių mūsų partnerių kovojant su sukčiavimu ir bandant apsaugoti ekonominius finansinius ES interesus. Ir mes tikimės, kad situacija čia irgi pagerės per ateinančius keletą metų. Taip pat žinome, kad reikia plėtoti santykius ES lygmenių ir su COZI, vidinio saugumo komitetu. Eurojustas labai daug prisideda COZI darbuose pagal 71 sutarties straipsnį. Svarbu, kad būtų vyktų ir teisminis indėlis į kozį svarstymus, nes jie daugiau ties teisės sauginiais elementais susitelkia savo diskusijose. Ir dar norėčiau paminėti vieną partnerystės aspektą, kur Eurojustas, man atrodo, galėtų būti traktuojamas kaip pagrindinis veikėjas. Tai yra kova su organizuotu nusikalstamumu, tarp, tarp valstybiniais nusikaltimais. Ir tas rytis būtų bendros tyriejų grupės. Eurojustas turi bendrų tyriejų grupių ir ekspertų sekretoriatą. Taip pat mes tvarkome tų valstybių narių, kurios nori prisijungti prie tų grupių finansus. Tas uždavinys mums buvo patikėtas, būtent surinkti lėšas iš valstybių narių. Eurojusto ekspertų pagrindu mes ir nusprendžiame, kur tas lėšas geriausiai būtų galima panaudoti, kaip jas reiktų administruoti. Ir mano manimu, tas darbas vyksta sėkmingai. Metinėje ataskaitoje pamatysite, kad Eurojustas dalyvavo 20 bendrų tyriejų grupių per pastaruosius keletą metų. Tai būtų 25 ar, 20, 25 ar 22 tyriejų grupės, kurios kreipėsi į Eurojustą su prašymu gauti finansavimą. Ir ne tik finansavimą mes teikiame, mes teikiame ir ekspertinės žinias tam, kad susitarimai dėl bendrųjų tyriejų grupių būtų tinkamai suformuluojami ir padėtų dirbti toms institucijoms, kurios kasdien kovojo su rimtais ir organizuotais tarp valstybiniais nusikaltimais. Ir gal šitą natą jau ir baigsiu, nes kažin ar liko dar man laiko. Ačiū, ponia Viljamsai. Išklausime labai išsamų sustikimą. Dabar diskusijos. Aš suprantu, kad komisijos atstovai taip pat yra salėje. Jūs dabar turbūt Nenorite pasisakyti, taip suprantu. Bet ponė Weber nori pasisakyti, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū e, pirmininkui Viljamsui už pranešimą. Mes turime prisiminti apie Euro justo veiklą. Jūs sakėte, kad jūsų veikla plečiasi, padaugėjo bylų, kuriuose jūs dalyvaujate, bet taip pat padaugėjo ir e, gerų jūsų darbo rezultatų. Labai e, vertinu tai, kad jūs sakėte, jog ES turėtų priminėti nuoseklesnius teisės aktus, to ir aš norėčiau Bet jeigu jūs manęs paklausė, ar aš optimistiškai nusiteikusi, tai pasakysiu, kad iš paskutinių metų patirties mm, matau, kad optimizmui nėra pagrindo. E, Eurojusto ir Europolo peržiūra e, reglamentų turėtų būti atliekama kartu, jūs taip sakėte, reikia tikėtis, kad galbūt taip ir bus, gal ne visiškai vienu metu, bet panašiai. Turiu porą konkrečių klausimų. Norėčiau geriau suprasti kai ką. Jūs kalbėjote apie pridėtinę vertę Eurojusto darbe. Aš nebandau dabar pradėti politinių diskusijų, e, bet jeigu paminėsime tarptautinius nusikaltimus. Viena valstybė narė įvedė sienos pasienio kontrolę tam, kad būtų geriau galima kovoti su organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu. Jūs turite mandatą užsimti tokiomis bylomis, tai ar galite man pasakyti, kokiu mastu sienų kontrolės įvedimas e, prisidėtų prie veiksmingos kovos su tarptautiniais nusikaltimais? Jūs taip pat minėjote Europos arešto orderį. Suprantu, kad jums tai labai naudinga, tačiau tuo pat metu Europos Sąjungoje piliečiai ir net Europos parlamentas šiek tiek nuogastauja dėl Europos arešto orderio naudojimo. Egzistuoja labai daug įtarimų, kad piknaudžiaujama šią priemonę. Ir e, pirmiausia, kai kalbame apie proporcingumo principą. Vakar buvo atvykęs pas mus Lenkijos teisingumo ministras, kai buvo jo konkrečiai paklausta apie proporcingumą, jis sakė, nėra jokių problemų. Jeigu kalbame apie e, numat, galima bausmę kur yra kalėjimas ilgesniam kaip metų terminui, tada galime kalbėti apie šią priemonę. Iš tikrųjų, galbūt suvokiant proporcingumą reikia kalbėti, kas yra rimti nusikaltimai, kurie siemi su Europos arešto orderiu. Noriu paklausti, ar Eurojustas gali savo nuomonę pareikšti šiuo klausimu, ar ne, aš suprantu e, teisės sistemų koliziją, bet kokia yra jūsų nuomonė? dėl bendrų tyrėjų grupių. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau valstybių supranta, kad šis mechanizmas tarnauja joms. Mano klausimas dar yra susijęs ir su ne tik su papildoma verte, bet ir laiku. Kiek laiko sutaupoma, kai įsitraukia į tam tikrą e, veiklą Eurojustas? Dėkoju ir noriu pažadėti Jums, kad dirbsime su Jumis toliau. Mūsų delegacija greitai atvyks pas Jūs, pasišnekėti su Jumis ir kolegomis. Ačiū. Dabar ponė Latvat. Labai ačiū, ponė Viljamsai. Jūsų pasisakymas man pasirodė labai įdomus. Laukiu pačios ataskaitos pačios, kada galėsiu ją perskaityti. Aš negirdėjau jūsų pasisakymo pradžios, nes atėjau šiek tiek pavėlavusi. Mano nuomonė, jūs labai naudingai tarp savo strateginių tikslų, strateginėme planavimo dokumente kalbate apie tai, kad norite ir toliau gerinti teismų bendradarbiavimą, aktyviai teikdami nuomonės ir pasiūlymus sprendimų prieimėjams. Man regis, jūs ką tik tai tą padarėte. Tai yra labai svarbu ir būtų mums naudinga, kad agentūros mums pristatytų savo darbus, bet pateiktų ir kūrybinių minčių veiklai pagerinti. Tačiau aš noriu paprovokuoti, ar galėtumėte aktyviau pasisakyti, kok kokią papildomą vertę sukurtų Europos prokuroro institucija. Jūs e, taip pat e, kaip dėl 87 straipsnio. Aš nesu įsitikinusi, kad ši struktūra yra naudinga, tai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Kaip ir kolegė Weber, reaguoju į jūsų pastabas dėl Europos arešto orderio. Norėčiau paprašyti jums iš e, patirties pasakyti, kaip yra Britanijoje. Prokuratūroje, man atrodo, yra tam tikras slengstis numatytas, būtent kalbam apie tai, ar yra viešasis interesas imtis bylos ir kaip Eurojustas prisideda e, prie proporcingumo klausimo. Ir kaip siemi arešto orderiai su stambiais nusikaltimais. E, komisija, taryba ir parlamentas e, atliks vertinimą, kaip veikia Europos arešto orderis dėl Europolo. Mm, paprašyčiau jūsų atvirai pakalbėti apie tai, kas blokuoja koordinuoti veiklą su Europolu. Aš nebeprisimenu tiksliai, ką jūs sakėte, bet sakėte, jog Europolas nelabai nori traktuoti jūs kaip privilegijuotą partnerį. Jūs minėjote tarsi trečią šalį ir Jūs e, kalbėjote apie reglamentus, kurie sutiprintų institucinį bendradarbiavimo statusą. Dar dėl Europos arešto orderio, kai ką noriu pasakyti. Aš šiaip jau remiu šią priemonę. Labai. Bet esu uh, Europos parlamento narė užsiminti šią sritimi. Žinome, kad kai, kurios, kai kurie atvejai gali būti kontroversiški politinė ir kitomis teisinė prasme. E, mano vienas rinkėjų e, iš Britanijos buvo išteisintas Graikijoje, bet viskas užtruko labai ilgai daug buvo prieštaringų dalykų ir norėjau paklausti jūsų, ar jūs negalvojate panašiai kaip kartais Europos parlamentas, kad pavyzdžiui Europos arešto orderio ne, nelydi baudžiamosios teisėnos kokybės pagerėjimas. Galbūt galvojate, kad ES e, lygmenių ar valstybėse narėse Europos arešto orderis nepasiteisins, jeigu teisinė prasme ir sažiningumo prasme jis ne, ne, nebus geras, tinkamas. Ir, ir e, visuomenė tada nepriims to. Ačiū dabar ponas Učiev. Like to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie tų, kurie jums padėkojo. Pane Viljamsai dėl dviejų paprastų priežasčių. Ataskaita yra labai įdomi. Ir pirmia, dar norėčiau pasakyti, kad jo turinys, jos turinys yra labai geras, labai puikiai sutvarkytas dokumentas, skirsniai ir dalys. Ir taip pat interpretacijos kartais yra dar įdomesnės nei tam tikrų dalių turinys, ypatingai kai pateikiama daug statistikos. Kalbant apie statistiką, aš 29 puslapį radau lentelę, kur yra iliustruojami, iliustruojamos bylos, konfiskavimas, turto lėšų konfiskavimas 2010 metais, kiek buvo konfiskuota. Yra kai, kurių, kai kurios bylos iliustruojamos, parodomos. Ar tai yra pačios ryškiausios bylos, dėl to jos yra pateikiamos, kalbant apie visą metinę veiklą. O ir jeigu taip nėra, galbūt kitoje metinėje ataskaitoje rasime daugiau detalių, daugiau konkrečių bylų, duomenų. Ir antras klausimas. Suprantame, kad konfiskavimas nenubaudus yra labai ginčytinas klausimas. Nenuteisus labai ginčytinas klausimas, ypatingai tam tikrose valstybėse narėse. Ir tai susiję ne vien tik tai su tradiciniais apribojimais e, teisės aktuose ar konstitucijose, konstitucijose bet e, ginčiamasi dėl šio mechanizmo ir dėl šios e, procedūros dėl to, kad yra kuriamos demokratinės sistemos ekonomika ir tai yra dar neįsibėgėjęs procesas. O kai yra konfiskuojamas turtas, tuomet to asmens ar tų asmenų verslas yra žlugdomas. Tai susiję ir su nekaltumo prezumcijos e, klausimu, kai yra konfiskuojama nenuteisus. 30 puslapyje teigiama, kad 2010 metais Eurojustas konfiskavimą nenuteisus ar lėšų sugražinimą, susigražinimą valstybėje narėje kaip kvestionuojama procedūra ir pateikiama informacija, kad 22 valstybės narės pateikė atsakymus. Gal galėtumėte pasakyti, kokios valstybės narės atsakymų nepateikė ir gal jos nurodė priežastis. Ačiū, ponė Keseril. Gracias por su presentación, la cual he considerado muy. Dėkuoju už Jūsų pasisakymą, jis buvo labai įdomus, labai išsamus. Mums padės Jūsų mintis pagerinti savo darbą. Jūs kalbėjote apie telefoninių pokalbių pasiklausimą. Ši tema yra labai sudėtinga. Ir žiniasklaidoje nuolat svarstoma. Ir mes, kaip teisės e, aktų leidėjai, turėtume stengtis, kad būtų paspartintos procedūros, kad jos būtų veiksmingesnės kad būtų e, sparčiau pripažįstami protokolai, tokių pasiklausimų protokolai kaip, kaip įrodomoji priemonė. Kiek įmanoma e, greitai e, patobulinti tokias procedūras, ypač kovojant su tarptautiniu organizuotų nusikalstamumu. Taip pat e, Jūs minėjote ir mm, kibernetinius nusikaltimus, kokios čia dar pažangos galima pasiekti kokiu priemonių dar galima imtis, kad efektingiau galėtume kovoti, kovoti ir su terorizmu. Ir pagaliau, kiek teror, Eurojustas, e, kiek, kiek veiksmingi Eurojusto veiksmai yra šioje srityje. Panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti, tai žodį vėl suteiksiu ponui Viljamsui, prašau. Ačiū. Dėkoju už malonius žodžius, ir įdomius iškeltus klausimus. Pabandysiu sureaguoti į komentarus tvarkingai pagal užrašus ir atsiprašau iš kart, jeigu ne į viską sureaguosiu. Taigi, pirmiausia, ponios Weber užduotas klausimas dėl sienų pasienio kontrolės įvedimų Aš gal vengsiu aiškiai ir tiesiai atsakyti į šį klausimą, nes tai yra politinis klausimas. Kalbant apie Eurojustą, Eurojustas iš dalies tokius argumentus pateikia bandyti žaboti laisvą nusikaltėlių judėjimą, o nusikaltėliai sunkiau gali laisvai keliauti esant sienų pasienių kontrolė, kontrolė, kontroliai. Taip pat e, turime turėti galimybę, kuo galima greičiau, skubiau sureaguoti. Dėl Europos arešto orderio poronienė Aš. Baronienė Latford irgi uždavė klausimą <laughs> apie tai. Aišku, tai yra ir proporcingumo principas. Euro, dėl Eurojusto išnagrinėtų bylų, žvelgiant griežtai į vertinant tą Europos arešto orderį, Aišku, reikia pasitelkti egzistuojančius teisės aktus tiek ES lygmenių, tiek perkelus tuos teisės aktus į nacionalinius teisynus. Ir proporcingumo klausimas nėra labai aiškiai apsvarstytas Europos arešto orderio pagrindų sprendime pagrindinių teisų hartijos 49 straipsnėje yra tam tikrų dalykų, kuriuos būtų galima traktuoti kaip proporcingumo principą, tačiau Eurojustas tikrai negali čia nieko padaryti, tik rūpinasi, kad e, abiejų šalių argumentai būtų kuo geriau žinomi. Ir panašu, kad Eurojusto patirtis yra įtraukiama į dokumentus, kurie priimami ES lygmenių, pavyzdžiui, ES arešto orderio vadove. Į mūsų pastabas atsižvelgta buvo ir tikimės, kad ateityje diskusijose dėl Europos tyrimų orderio irgi bus atsižvelgiama į, tas, į tuos sunkumus, kuriuos patyrėme bandant užtikrinti proporcingumo principą Europos arešto orderio sistemoje ir dabar nėra konkrečių nuostatų dėl to, koks bus galutinis teisinis sprendimas, pagal kurį išduodančioji valstybė narė privalo patvirtinti Europos tyrimų orderio institucijoje, kad proporcingumo principas yra gerbiamas. Eurojustas pateikė, tikiuosi, naudingos informacijos diskusijose. Europos tyrimų orderio diskusijose. Dėl bendrų tyriejų grupių. Eurojusto patirtis rodo, kad jau kuriant tyriejų grupės, ką mes ir skatinome, sumažinti laikotarpį, tyrimo laikotarpį, supaprastinti tarp valstybinių tyrimų darbą. Ir tos tyriejų grupės pagrindinis privalumas yra tas, kad informacija, kurią gauna komanda, ji yra bendra komandos informacija ir pagal bendrų jungtinių tyriejų grupių sprendimą nereikalinga nuolatos teikti prašymų gauti informaciją, kas trukdo ir vilkina tyrimus e, tarp valstybinių nusikaltimų atveju, nes dažniausiai reikia parengti tuos prašymus, juos išversti, po to juos perduoti atitinkamai institucijai ir dėl to užtrunka procesas. O dabar ta informacija bendrai naudojama bendrose tyrėjų grupėse. Eurojustas kalbant apie bendras tyrėjų grupės, yra kaip ir centrinis veikėjas, turintis daugiausiai sukaupęs informacijos ir ekspertinių žinių. Europos prokuroro tarnyba. Eurojustas dėl jos konkrečios pozicijos dar nėra prieimęs, nei taip, nei ne tokio, tokios prokuratūros steigimui. Ir matyti, tai yra, nėra tokia jau neįprasta institucija. Mes esame praktikai, svarstome bylas, dirbame su bylomis, o toks klausimas iš principo turėtų būti sprendžiamas jau kitų lygmenių, kaip antai Europos parlamento ir panašiai. Eurojustas visgi galėtų panagrinėti jau sukauptą patirtį ir išvelgti tam tikras problemas dėl ES finansinių interesų, pavyzdžiui. Ir ateityje mes bandysime pasi, pasimokyti iš tų klaidų, kurios išryškėjo nagrinėjant bylas ir pateikti informacijos e, teisės aktų kūrėjams ir rengėjams. Uh, Kalbant apie Europos arešto orderį, reikia užtikrinti ir pasitikėjimą, ir pagarbą pagrindiniams teisėms. Aš tikiuosi, kad teisingai supratau išsakytas pastabas šiuo klausimu. Eurojustas dalyvaudamas darbe supranta, kad reikalinga įvesti teisminius prokuratūrinius aspektus, svarstant ES vidaus saugumo strategiją. Ir dabar mes esame faktiškai vienintelė institucija, kuri gali tą padaryti. Tos bendros perspektyvos dalis yra ir konsultacinis generalinių prokurorų ir prokuratūrų direktorių tinklas. Tai būtų visų prokuratūrų veikiančių ES vadovų tinklas ir per ir dėl to, kad Eurojustas dalyvauja kauzi veikloje pagal 71 straipsnį ir dalyvauja projektuose, kurie yra susijęs su vidaus saugumo sąranga, Dėl to tų prokuratūrų vadovų nuomonė, atsižvelgiant ir pagrindinės teises, yra integruojama ir į e, politinės diskusijos, kurios vyksta ES mastu. Taip pat buvo kal kalbama ir apie santykius su Europolu. Gal aš netaip aiškiai išsakiau poziciją, bet sprendimai dėl santykių su Europolu veikia operatyvinių lygmenių. Tačiau yra tam tikrų dalykų, kuriuos mes laikome institucinėmis kliūtimis. Reikia, kad jos e, išnyktų. Tai yra susijęs su Europolo dalyvavimu. Kaip žinia, Europolo Europolas e, renka informaciją iš valstybių narių ir grupuoja šią informaciją pagal, kri, e, pagal kriminalinę veiklą, pavyzdžiui, e, prekių padirbinėjimas, kokaino, kontrabanda vaikų išnaudojimas ar prekyba žmonėmis. Ir yra pateikti pasiūlymai dėl Europos Europolo reformos. E, jie dirba 22 maždaug srityse, o Eurojustas susijęs gal su 15, jeigu teisingai e, prisimenu, su 15 e, sričių analitinių. Ir jeigu bus peržiūrėtas mūsų statusas, per teisės aktus, tai mes beveik automatiškai būsime susijęs su vis su analitiniu Europolo darbu. Man atrodo, kad Europlo, Europolas kaip struktūra e, galbūt e, ne, ne visuomet to nori, tačiau prieimus teisės aktus atitinkamus mes automatiškai tapsime susiję su ta informacija ateinančia iš valstybių narių. Taigi, galima galbūt pagalvoti apie reglamentus Europolo ir Eurojusto kartu. Aš suvokiu, kad neturime daug laiko. Dabar dar sureaguosiu į klausimą dėl bylų paminėto ataskaitos 29 puslapyje. Tai yra toks apibendrintas sąrašas, kodėl mes tai pateikėme ataskaitoje šios duomenys. Būtent todėl, kad mes rengdami ataskaitas pabrėžime, jog negali būti jokių kompromisų. Galbūt buvo tam tikrų suvaržymų numatyta dėl svaresnių bylų, tačiau mes negalime apie jas plačiai kalbėti naciona, savo metinėje ataskaitoje. Galbūt ateityje galėsime ir daugiau konkrečių pavyzdžių įrašyti. Dėl e, turtų, ko, turto konfiskavimo ir teistumo, neteistumo, tai yra labai įdomus dalykai, kurie minimi ataskaitoje, kyla ir e, šioje srityje daug principinių įdomių klausimų. Europos Sąjungoje, man atrodo, yra keturios valstybės narės, kurios taiko neteistumo požiūrį turto konfiskavimui. Kitaip tariant, turtas gali būti konfiskuotas net ir nesant e, baudžiamosios bylos ar nuosprendžio baudžiamoje. E, dėl nekaltumo prezumcijos egzistuoja argumentai kurie sako, kad pagal šeštąjį straipsnį Europos žmogaus teisų konvencijos nekaltumo prezumcija nesusijusi su turto konfiskavimu nesant teistumui arba nesant nuosprendžiui. Tai yra sudėtingas dalykas, du skirtingi dalykai. E, reikia pasakyti, kad turto konfiskavimas nesusijęs su asmens kaltumu ar nekaltumu. Konfiskuojamas, areštuojamas turtas uh, ir tokiu būdu uh, šeštas mano minėtas straipsnis konvencijos negaliotų. Kitas dalykas, kitas argumentas yra toks, kad keturios tos valstybės narės e, taiko turto reštavimą nesant e, nuosprendžiui. Ir tai yra susijęs su kriminaliniais dalykais, o e, teoriškai e, šeštas straipsnis susijęs su žmogaus teisų apsauga vis tiek galios. E, Pone Barijo dar man patikė klausimą. E, buvo pateiktas klausimas apie kovą su terorizmu ir mūsų darbų šioje srityje. Mes labai aktyviai dirbame savo specialioje grupėje e, antiterorizmo Eurojuste. Vyko penki koordinaciniai susitikimai e, atvyko valstybių narių atstovai, dirbantis konkreč, ties konkrečiomis bylomis kovos su terorizmu srityje. E, rengiame ir strateginius susitikimus šioje srityje. Kiekviena valstybė narė e, turi paski, e, pranešti apie nacionalinį ryšių palaikymo pareigūną, o Hagoje susitikimai rengiami tam, kad tie atstovai valstybių narių galėtų pasikeisti savo patirtimi. Taip pat buvo surenkti susitikimai, kuriuose buvo nagrinėjamas didžiausios e, problemos susijusios su terorizmu tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Dėl kibernetinio terorizmo reikia pasakyti, kad nors mes nagrinėjame šį aspektą, bet dar reikia mūsų veiklą Eurojuste plėtoti šioje srityje. Kibernetiniai nusikaltimai ir kibernetinis terorizmas statistinė prasme yra sunkiai užfiksuojami, įvertinami. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išnaudojamas arba e, išviliojami pinigai iš jo apgaulės būdų per internetą, e, galbūt tas nusikaltimas bus e, priskirtas kitai kategorijai, o ne kibernetiniams nusikaltimams. E, Mes turime tam tikrų duomenų, tačiau kol kas jie nėra labai įspūdingi ir e, terorizmo atvejai taip pat gali būti priskirti kitiems, kitoms kategorijoms, o ne kibernetinio terorizmo kategorijai. Aš tikiuosi, kad e, išgirdote naudingų atsakymų. Ačiū, ponė Viljamsai labai platus pristatymas. Atsiprašau, sako ponas Viljamas. Ne, ne, aš norėjau kaip tik, sako pirmininkas, pasveikinti jūs. Puikiai pristatėte meninę, metinę tą. Ir iš tikrųjų e, laukiame tolesnio bendro darbo. Taip pat toliau kalbėsime apie Eurojustą. Uh, teisingumo, laisvės, saugumo srityje. Labai ačiū už apsilankymą. Dirbsime toliau kartu. O dabar kitas punktas. Pas mus turi atvykti ponė Fransuas Lebail. Ji kalbės